nariui, o dabar pereiname prie klausimų ir atsakymų sesijos ir pirmąjį klausimą užda, užduos apie frakcijos vardų ponia Pilar del Castillo Vera. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiamasis paskirtasis komisijos narė, ponia Oettingerė. Sveikinu Jūs atvykus pas mus. Jūs būsite atsakingas ir už skaitmeninį rinką, bet kartu prisidėsite ir prie ekonominio augimo ir apskritai situacijos gerinimo Europoje, nes tie dalykai yra tarpusavė susiję. Pastaruoju metu komisija ėmėsi nemažai svarbių žingsnių tam, kad sukurtų e, visiškai sujungtą bendrąją skaitmeninę rinką Europoje. Ir uh, Bendrosios telekomunikacijų rinkos projektas buvo labai svarbus, nes jis sukūrė skaitminės ekonomikos pagrindą ir yra naudingas visiems Europos piliečiams. Šiuo metu mūsų piliečiai turi nemažai mokėti tam, kad gautų prieigą prie interneto. ES šioje srityje turi labai aiškų įgaliojimų. Mes privalome kurti skaitmeninę rinką ir turime mažinti vartotojų sąnaudas. Kokie bus jūsų pasiūlymai šiuo klausimu? Tai Ačiū už klausimą. Komisija yra parengusi savo poziciją, įvyko balsavimas, mūsų pozicija buvo patvirtinta, dabar atėjo tarybos eilė. Mes tikimės, kad taryba artimiausių metų informuos mus apie savo poziciją. Pirmininkaujantį Italiją siekia, kad įvyktų bent jau diskusijos, kad viskas stumėtųsi į priekį. Kalbant apie tarptinklinio ryšio paslaugas, o taip pat ir ryšio neutralumą, tai tikrai yra labai jautrus klausimai ir Europos parlamentas jau paskelbė savo poziciją dėl tų klausimų. Aš e, tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius, o vėliausiai kitų metų pradžioje, E, jau bus priimtas sprendimas ir e, šioje srityje. Čia galiu Jums pažadėti e, visišką savo paramą. Tai yra tam tikras lakmuso papirėlio testas. E, liudijantis, ar ES gali priimti tokius sprendimus ar ne. Dėkuoju paskirtam komisijos nariui. Toliau klausimą užduos socialdemokratų frakcijos vardu ponė Martina Werner. Gerbiamas e, komisarė Ettinger, iš tikrųjų būtina sukurti patikimą infrastruktūrą, norint e, sujungti ES regionus. Taip pat svarbu e, infrastruktūra ir skaitmeninės ekonomikos rytyje. Kaip ES gali pasirūpinti tuo, kad e, infrastruktūros kūrimas būtų e, finansuojamas tiek iš viešo, tiek ir privataus biudžeto. Taip pat, ką būtų galima padaryti, kad tar plačiajuostis internetas būtų dėgiamas ir kaimo vietovėse. Taip pat gal galite plačiau pakomentuoti tą 300 e, milijardų sumą, kaip konkrečiai atrodys investicijos. Taip pat e, mane domina, kaip būtų galima e, pažangiau Europos Sąjungoje dėkti 4G ar 5G tinklą. Ačiū, jūsų laikas baigėsi, dabar Atsakymas. Ačiū. Na, iš tikrųjų, 5G tinklas yra mūsų ateitis artimiausių dešimtmečių ir mes jau dabar turime tam ruoštis, tam, kad bent jau iš Europos komisijos pusės nebūtų vėluojama, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko su 4G. O dabar pereisiu prie jūsų pirmo klausimo. Dėl finansavimo į infrastruktūrą. Didžiausios investicijos turi būti iš privataus sektoriaus. Mes turime sukurti palankę investicijoms aplinką tam, kad galėtumėm pritraukti ir privačius investuotojus, tam, kad jie galėtų investuoti. Yra tam tikra Konkurencija tarp informacinių technologijų sektoriaus investicijų ir energetikos sektoriaus ar transporto sektoriaus investicijų. Labai svarbus ir kofinansavimo klausimas, ypač kaimo vietovėse. Čia labai svarbus vaidmuo tenka ir valstybėms narėms bei regionams. Čia, bet, bent jau čia valstybės narės turi būti dosnesnės. reikėtų panaudoti ir valstybinės lėšas, kuriant infrastruktūrą. Mes e, dis, e, palaikome, aš palaikau kontaktus su kitais komisijos nariais ir diskutuoja apie tai, kaip būtų galima įtraukti e, regionus į kofinansavimą. Galbūt reikėtų sukurti lankstesnės e, kofinansavimo e, taisyklės tam, kad galėtumėm pritraukti daugiau investicijų į informacinių technologijų sektorių. Galbūt čia reikėtų netokių griežtų taisyklių. Dėkuoju. Toliau Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardų klausimą užduos Hans Olaf Henkel. Ačiū. Aš Visą savo gyvenimą praleidau skaitmeninės ekonomikos srityje. Jūs sakote, kad Europos komisija vienose sritise e, daro per daug, kitur per mažai. Man atrodo, kad tas pats yra ir skaitmenės ekonomikos srityje. Pažiūrėkime, kaip vyksta internetinė priekyba, kai kada kenčia vartotojai. Ir man kila klausimas, ar jūs norite, kad ateityje valstybės narės viską pačios spręstų. Kiekviena valstybė narė turėtų kurti savo nacionalinę skaitmeninę darbotvarkę ir jos neturėtų būti tarpusavį sujungtos, Ką jūs darote tam, kad atskirų valstybių narių skaitmeninės ekonomikos būtų apjungtos į vieną bendrą europinę skaitmeninę ekonomiką? Ačiū. Ačiū už klausimą. Mane ir pati dažnai nustebina tas faktas, kiek e, yra sukūriama darbo vietų tame sektorija, kokios yra ateities vizijos. teisės aktai turėtų orientuotis į ateitį, turėtų remtis tam tikromis prognozėmis. Bet ne visą laiką įmanoma vadovautis tokiamis optimistinėmis prognozėmis. Pavyzdžiui, kaip galima žinoti, kiek padidės pirkimų internete skaičius arba apimtis ateityje per ateinančius metus? kaip vartotojai keis rinką. Na gal ne viską galima tobulai įsivaizduoti, tik tendencijas. Duokite man pusmetį ir aš jums pateiksiu komisijos poziciją dėl busimos teisėkuros proceso. Aš manau, kad yra tokius ryčių, kur reikia naujų teisės aktų, bet yra ir tokius ryčių, kur pakaks tik paskatų. ES skaitmeninimas turėtų būti siejamas su kiek įmanoma mažiau teisės aktų. Ačiū. Thank you very much, Mr. Ačiū, ponė paskirtasis komisijos nariai, taip pat ir už tai, kad laikotės jūsų, jums skirto laiko. Toliau, ponė Angelika Mlinar, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl e, tokių įmonių, kuriuose dirba tik vienas asmuo, labai mažų įmonių, ar jūs ketinate e, šį sektorių skatinti? Ką jūs manote apie tokias mikro įmonės? E, Ar jūs pritarėte tam, kad tai greičiau nėra įmonės, bet tiesiog bandoma išvengti e, tam tikrų standartų, pavyzdžiui, socialinės apsaugos standartų paisimo. O gal jūs manote, kad būtent tokios mikro įmonės yra ES ekonominės veiklos variklis? Ir dar mane domintų, ką jūs manote apie e, mažoms įmonėms skirtą aktą, kurį e, pristatė jūsų pirmtakas Verhoigen. Ir dar mane domina, ką jūs toliau ketinate daryti šioje srityje, būtent dėl tų pačių mažiausių įmonių. Ačiū. Čia noriu priminti, kad egzistuoja tam tikri verslo inkubatoriai, kurie padeda steigti tokias pačias mažiausias įmonės. Ir ko gero, nėra kito tokio sektoriaus, kur per porą metų tai būtų pasiteisinęs tas verslo inkubatorius. Pažiūrėkime, kokia yra situacija automobilių sektorija. E, informacinių technologijų sektorija. Čia, pavyzdžiui, per 20 metų viskas kardinaliai pasikeitė. Pastebėjau, kad Bosch, Siemens, Nokia šios įmonės per pastarosius 20 metų iškilo, paskui priblėso. Pažiūrėkime, kas vyksta ir JAV. Ten yra uh, daug naujų įmonių, kur veikia pirmos kartos įmonės. Panašiai vyksta ir mano federacinėje žemėje Baden-Württemberg. Tos įmonės, kurios kuriasi dabar, naudojasi verslo inkubatoriais, po 10-15 metų turės žymiai svarbesnį vaidmenį. Dėl to aš pritariu tam, kad tokias įmonės reikėtų skatinti, reikėtų uh, čia pagalvoti ir apie rizikos kapitalą. Nereikėtų supriešinti mažų ir didelių įmonių. Pavyzdžiui, didelės įmonės e, pritraukia naujų investicijų regioną. Bet e, dar noriu pasakyti, kad e, tie verslo inkubatoriai skirti būtent labiausiai tokiam sektoriu kaip ICT sektorius. Nėra kito tokio sektoriaus, kuris iš to turė, galėtų turėti dar daugiau naudos. Um, ne Kornelija Ernst, guoja frakcijos vardu. Ačiū. Aš norėčiau pateikti dar vieną klausimą dėl e, informacinių technologijų sektoriaus. Kaip žinia, Europos parlamente įvyko e, balsavimas dėl pranešimo, kur buvo kalbama apie masinį ES piliečių stebėjimą. Europos parlamentas E, raštu pateikė Europos komisijai įvairių klausimų ir mane domina, ką jūs ketinate daryti tam, kad būtų, būtų galima saugoti, skatinti informacinių technologijų pramonę Europoje, programinės įrangos kūrimą, kaip jūs galite skatinti ICT sektoriaus nepriklausomumą. Dėl vadinamojo Digital New Deal. Mane domintų, ką jūs e, ketinate nuveikti šioje srityje. The answer. Yes, please. Sie haben uns im siebenjährigen Haushalt für Ačiū. Aš noriu priminti, kad yra programa Horizontas 2020 ir ten yra numatyta tikrai daug lėšų moksliniams tyrimams. Jeigu mes kalbame apie ICT sektorių, tai ten turėtų patekti 20 procentų tos programos lėšų. Aš tikrai norėčiau e, tęsti jau pradėtus darbus su komisaru atsakingu už mokslinius tyrimus. Ypač svarbu kalbėti apie tokių projektų skatinimą, kurie e, negyvuotų jeigu jų iš dalies nefinansuotų ir ES. Tai ypač bus aktualu per artimiausius metus. Antra, man atrodo, čia didžiulė atsakomybė tenka ir tarybai. Tie, kas e, rytoj dirbs informatikos srityje, šiandien turi gauti atitinkamą išsilavinimą, švietimą. Uh, Labai svarbu, kad valstybės narės pakankamai dėmesio skirtų akademiniam švietimui. Taip, europinių lygmenių mes norime sukurti pridėtinės vertės, tačiau būtų neteisinga pamiršti ir valstybių narių. Aš stebėjau, kas darosi Hewlett Packard ar IBM E, šios įmonės skiria daug dėmesio moksliniams tyrimams Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje. Taigi mes turėtumėm daryti viską, kad investuotojai, kurie dirba mokslinio tyrimų srityje, ateitų į Europą, ne kur nors į silikono slėnį JAV. Taip mes sukursime pridėtinę vertę, jeigu ES pritrauksime investuotojus ir mokslinio tyrimų srityje. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Toliau ponas Mišel Raimon. Ačiū. Aš norėčiau e, iškelti klausimą dėl ryšio tinklo neutralumo. Jūs apie tai jau kalbėjote savo žanginėje kalboje, sakėte, kad tai e, jūsų prioritetas. Bet, man atrodo, mes negalime kalbėti apie šiek tiek neutralumo arba daugiau neutralumo. Čia kaip buvimas neščia. Kažkas gali būti arba neščia, arba ne neščia. Taigi e, tinklas gali būti neutralus arba neneutralus. Tai mano klausimas būtų štai koks. Kaip Jūs apibrėžiate e, ryšio neutralumą ir kokiu lygmeniu Jūs ketinate imtis veiksmų? Ačiū. Europos komisija jau yra patvirtinusi pasiūlymą ir aš jo laikausi. Būtent to pasiūlymo pagrindu yra kuriamas teisės aktas. Man tas pasiūlymas atrodo teisingas. Aš jau anksčiau sakiau, kad esu susipažinęs su Europos parlamento rezoliucija šio klausimu, ji mane įtikino. Mes turėtumėm daryti viską, kad žmonės nenukentėtų naudodami vieną arba kitą tinklą sistemo operatoriai neturėtų daryti vien tik tais verslą, dėl kurių žmonės nukentėtų. Turėtumėm atsižvelgti visuomenės interesus. Dėl visuomenės interesų turėtų būti ginamas kai kurių paslaugų teikimas kai kur reikėtų paisyti ne privačių interesų, o visuomenės interesų. Reikėtų taikyti tam tikras e, išimtis iš taisyklės. Um, Dario Tamburano on behalf of... Vėliau e- ponas Dario Tamburano, EFDD frakcijos vardu. Grazie, prezidente, komisario. Ačiū, pirmininkė, komisarė Ettinger. Noriu pasakyti, kad ES ne tik kaimo vietovėse, bet ir kitur. E, ne visi žmonės turi galimybę naudotis internetu. E, ką Jūs galėtumėte padaryti tam, kad e, visuomenė turėtų geres, geresnės galimybės naudotis internetu? Dabar matome, kad e, susikūrė gigantiškos įmonės, kurias, kurios e, teikia interneto paslaugas. Kaip Jūs manote, ką būtų galima daryti siekiant įgyvendinti skaitmeninės darbo tvarkės tikslus ir užtikrinti interne... prieigą prie interneto visiems? Ačiū. Visi regionai, visos bendruomenės kaimo vietovėse ir kitose regionuose turi turėti internetą. Aš čia nekalbu vien tik tais apie ekonomiką. Kokia bus ateities mokykla be prieigos prie interneto? Amatininkui taip pat reikia informacinių technologijų sektoriaus. Tam, kad galėtų susisiekti su užsakovais, klientais, tai reiškia, kad Internetas yra reikalingas visose sritise, ne vien tik tais pramonės e, srityje. Taigi, prieiga visiems prie interneto yra absoliutus mūsų tikslas. Ar yra tokia infrastruktūra, kuri ekonominė prasme atsim, apsimoka ir kuri neapsimoka? Pavyzdžiui, elektros tekimo linijoms tarp Turino ir Milano. Nereikia kažkokio tai papildomo finansavimo, jos ir taip apsimoka. Bet pagalvokime apie dujotekį tarp e, nuo Suomijos per Estiją, e, Lietuvą į Lenkiją. Arba, pavyzdžiui, dujotekis, kuris prijungia Maltą ir Kiprą prie e, Europinio kontinento. Tai užimiai didesni projektai jie yra tikrai brangus ir čia reikia e, kofinansavimą iš viešojo biudžeto. Kam turėtų už tai tekti atsakomybę? Regionui, valstybėms narėms, Europos Sąjungai? Čia aš manau, kad nereikėtų daryti skirtumą tarp uh, skurdžių ir turtingų valstybių narių. Reikėtų numatyti kofinansavimo mechanizmą iš ES biudžeto per struktūrinės programas. Ir aš tikrai norėčiau padrasinti regionus, teikti daugiau paraiškų dėl struktūriniams fondams. Ir tikrai labai svarbu, kad valstybės narės gautų uh, kofinansavimą dėl infrastruktūros projektų įgyvendinimo. Uh, Jūs sutrumpinote savo atsakymus, todėl suteikiau Jums galimybę kalbėti šiek tiek ilgiau. Kolegos, ačiū visiems, mes tikrai dirbame pagal numatytą darbų tvarkę ir šį politinių frakcijų atstovų raundą baigėme. O dabar užduos klausimus kiti įtrė ir e, kultūros komiteto, komitetų nariai. Pirma, pirmiausia, ponia Angelika Nibler. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš visų pirma norėčiau Jums tikrai padėkoti už tai, kad Jūs, e, nors ir labai e, intensyviai ruošėte šios dienos susitikimui, bet tikrai radote laiko tarpininkauti ir tarp. E, Ukrainos bei Rusijos dujų klausimo. Noriu pasakyti, kad informacinių technologijų sektorius labai sparčiai vystosi septynis kartus, galbūt netgi sparčiau negu kad kitos rytis, bet jūs pats sakėte, kad e, šiuo metu ES dar atsilieka nuo kitų šalių ar regionų. Kaip Jūs manote, kokios yra pačios uh, didžiausios kliūtis ES, dėl kurių lėčiau vystosi informacinių technologijų sektorius ir e, skaitmeninė rinka. Gal jūs galėtumėte tarti keletą žodžių e, e, apie sistemų tarpusavio susijimą arba bendrų standartų kūrimą? Ačiū. Man atrodo, kad skaitmeninės bendrosios rinkos klausimas dar yra tikrai labai sudėtingas. Šiuo metu ES egzistuoja 28 fragmentuotos skaitmeninės rinkos. Jean-Claude Juncker visiškai teisingai apie tai kalbėjo. Valstybių narių sienos yra logiškos sienos įgyvendinant įvairias užduotis, bet E, skaitmeninė rinka yra globali, ji nepažįsta sienų. Ir e, svarbu kartu spręsti tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, duomenų apsauga. Jeigu mes norime apsaugoti duomenis, tai dabar tai darome 28 kartus, 28 skirtingus kartus. Teoriškai egzistuoja domenų apsaugos standartai europinių lygmenių, bet kaip jie taikomi? Aš manau, kad būtina sukurti europinę skaitmeninę bendrąją rinką. Ir dar kitas svarbus klausimas tai yra informa informacinių technologijų infrastruktūros plėtojimas. Tai turėtų būti labai svarbi užduotis per ateinančius trejus, penkerius metus, būtent artimiausio ateityje reikia daug investuoti in, į informacinių technologijų infrastruktūros kūrimą. Trečia, kitos pasaulio šalis išleidžia daugiau informacinių technologijų projektams negu kad mes. Ir čia mes turime pasistengti pasivyti kitą šalis. Viena iš galimybių yra programa Horizontas 2020. Reikėtų siekti pritraukti lėšas iš privataus sektoriaus. Ir valstybės narės, ko gero, turėtų stengti skirti didesnio kofinansavimo dalį. Ja, Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Pane Petra Kemervert. Ačiū pirmininkė. Dėl ryšio neutralumo Tai yra labai svarbi prielaida, norint užtikrinti e, nuomonės ryškimo laisvę. Šiuo metu dar nėra pakankamai užtikrintas ryšio neutralumas. Ko gero, čia daugiau galimybių turi tik specialiosios tarnybos. Ir aš norėčiau pasiteirauti, kokiamis priemonėmis jūs ketinate užtikrinti kultūrinę įvairovę skaitmeninėme pasaulyje. Ir taip pat, ką jūs ketinate daryti, kad iš tikrųjų būtų įgyvendintas ryšio neutralumo principas, kad e, šio principo neribotų uh, specialiosios tarnybos. Jūs kalbėjote apie visuomenės interesą, bet gal galite skonkretinti savo pasisakymą. Ačiū. Na, kalbėti apie ryšio neutralumą galima tik tada, kai yra ginamas visuomenės interesas, o ne komerciniai interesai. Kultūra yra visuomenės interesas. Ir dėl to aš tikrai esu pasirengęs jums ateitie sukonkretinti, kaip aš suprantu tą visuomenės interesą. Aš noriu ginti tuos interesus, kurie e, susiję su ES veikimo starties įgyvendinimu, mūsų pagrindinių vertybių gynimu. E, Nekalbu apie tokius interesus, kurie susiję su pelno siekimu. Tie galėčiau pasakyti apie ryšio e, neutralumą. Mr. Commissioner, uh, e, Mr. Evzen Toshen. Dėkuoju toliau Evžen Tošinovský. Pane komisaři, můj dotaz e, bude směřovat do oblasti cloud computingu a dat velkého objemu, big data. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl kompiuterinės debesijos e-cloud. Neseniai komisija patvirtino e, pasiūlymą šioje srityje. Ir aš panašiai kaip ir ponas Henkel norėčiau pasiterauti, ką komisija ketina toliau daryti e, kompiuterinės debesijos srityje. Tai ypač aktualu, kai perdodami E, perdodama daug duomenų, didelė perdodamų duomenų apimtis. Dėkoju iš anksto už atsakymą. Ačiū, atsakysiu į antrą klausimą dėl kompiuterinės debesijos, ar čia reikia teisės akto. Na, šiuo metu aš negaliu konkrečiai atsakyti. Uh, Galbūt pasiūlymas pasirodys ateinančiais metais. DG Digit taip pat yra atsakingas už šį klausimą. Mūsų tikslas per ateinančius penkerius metus derinti komisijos poziciją dėl domenų tvarkymo, domen, domenų saugojimo, taip pat ir kompiuterinės debesijos rytyje. Čia svarbus duomen, e, vaidmuo tenka ir vietos institucijoms. Vėlgi noriu paminėti, kad čia labai svarbu sukurti ir modernę informacinių technologijų infrastruktūrą, tam, kad būtų galima moderniai tvarkyti duomenis įvairiais lygmenimis Europos Sąjungoje. Ačiū. Thank you. Um... Mr. Mircea Diakonu. Dėkuoju. Toliau panas Jakonų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar jūs ketinate laikytis e, rekomendacijų, kurios išdėstytos yra da, komunikate numeris 272-2014, kuriame kalbame apie Europos kino forumą ir apie Europos kiną. Ir kaip jūs ketinate įsteigti tą uh, formą tam, kad būtų atsižvelgta į visų suinteresuotų šalių interesus. Kaip Europos komisija taip pat ketina įgyvendinti to forumo išvadas ir dar vienas svarbus dalykas, ar jūs esat pasiruošęs bendradarbiauti su Europos parlamentu šiuo klausimu. Dėkuoju. Ich selbst bin ja Teil der Kinogeneration. Für uns war das Kino. Na kągi, aš e, esu kinematografo amžiaus vaikas. Kinas visuomet buvo labai mėgstamas laisvalaikių praleidimo būdas. Ir, ir dabar, kai pagalvoju apie kiną, galvoju apie tai, kad galima būtų labai smagiai, gerai praleisti laiką su draugais. Kino pramonė Europoje yra labai svarbi. Ypač svarbi jie yra mažos, mažuose regionuose ar savivaldybėse. Todėl labai svarbu yra atsižvelgti į regionų ir vietų ta, ypatumus. Komisijos narys ponas Almūnija parengė gairias dėl to ir man ar, teko prie jų prisidėti. Siekime taip pat skatinti kino industrijos e, e, tolesnė raidą ir sklaidą e, regionuose. Kino pramonė susiduria su kiek kitokiais iššūkiais nei tradiciniai ūkio sektoriai. Aš stebiu jūsų minėto forumo darbą ir ketinu tai daryti ir ateityje. Ir ketinu taip su jais palaikyti nuolatinį ryšį. Dėkoju. Toliau ponia Martina Michels. Pone Oettingeri. Pirmiausia, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs suvokite kultūrą ir ką jūs darysite tam, kad kultūra nebūtų traktuojama tiesiog kaip dar vienas ūkio sektorius, kaip tiesiog dar viena, viena prekia. Ir kaip ketinate taip pat skatinti kultūrų įvairovę, kurią mes turime? Nes labai dažnai mes matome, kad kai kalbame apie kultūrą, tai remiamas yra tiesiog kažkokiais skaičiais ir ekonomika, o ne pamirštame apie kultūros esmę. Komisijos narys. Darybinis mandatas, kuris e, buvo sudarėtas su jumis, aš kalbu apie tą mandatą, kuris buvo sutiktas komisijai, numato, kad e, kultūros negalima traktuoti vien kaip e, e, įvertinant jos piniginę ir ekonominę vertę. Kai pradės dirbti naujoji komisija lapkričio mėnesį, tuomet komisija laikysis sudėrėtų dėrybų įgaliojimų ir kai mes dėrėsimės su amerikiečiais dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės, darysime viską, kad į kultūrą nebūtų žiūrima vien kaip į prekę. Būtent tokiu principu vadovaudomės mes ir kūrėme visas savo programas vietos teatrai, nesvarbu, ar tai yra e, e, viešosios įstaigos, ar tai yra privatus teatrai, e, meno akademijos, meno mokyklos, visos įstaigos, kurios vienaip ir kitaip dalyvauja puoselėjant kultūrą atlieka labai svarbu vaidmenį ir visas tas įstaigas remia savivaldybės ir vietos valdžia. Ir jeigu mums pasirodys, kad kultūrai kyla kažkokia grėsmė ES lygmenių. Jeigu mes pamatysime, kad švietimui ar kultūrai kyla grėsmė, mes imsimės veiksmų. Aš e, savo žemėje, Baden-Württembergė, buvau taip pat atsakingas už, že, už kultūrą. Ir aš dariau viską tam, kad paskatinčiau kuo didesnę kultūros renginių įvairovę. Mes labai didžiuojamės savo kultūrą, tuo, ką mums pavyko pa, pa, pasiekti. Ir nepamirškime, kad, kad iš tikrųjų, kad kultūra nėra vien prekė. Dėkuoju. Toliau Mišel Raimon Gerbiamasis kolega, jūs patikite savo klausimą kaip e, e, pramonės ir mokslinio tyrimų komiteto narys, o dabar jūs pateiksite savo klausimą kaip kultūros komiteto narys. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nariai. Jums patikėtas portfelis vadinasi skaitmininė ekonomika ir visuomenė. Aš norėčiau Jūs paklausti apie e, medijų koncentraciją Mes žinome, kad šiame sektorija e, viskas arba yra privačiose rankose, arba, arba e, viešose rankose. O yra tam tikrų komercinių e, interesų. Ir uh, viešųjų interesų. Ir Wikipedia, pavyzdžiui, yra puikus pavyzdys to, kaip galima būtų atsižvelgti į viešąjį in interesą. Kas manote apie tai, kad, pavyzdžiui, didelės tinkla, tinklo, tinklo dalis kontroliuoja privačios didelės korporacijos. Ir mes nelabai žinome, kaip gais galima būtų sukontroliuoti. Uh, Bet to žinome, kad ir praeitėje komisijos nariams atsakingiams už skaitinį rinką nebuvo lengva da, susitvarkyti su tomis įmonėmis. Ką jūs darysite tam, kad galima būtų užtikrinti tinkamą tokių įmonių ir beje ir vyriausybių priežiūrą? Kauft, nutzt, Manau, kad visų pirma, reikia galvoti apie žmonės, piliečius, kurie perka ir naudoja skaitmeninius produktus, tai yra dažniausiai laisvalaikiui praleisti skirtos paslaugos ir prekės. Europiečiai prot, protingai, turi protingai ir aktyviai naudotis internetu. Mums reikia, kad piliečiai, e, Europos žmonės būtų mūsų partneriai šiame darbe. Jei to nepasieksime, tas darbas bus beprasmis. E, nacionaliniai, e, antikarteliniai, kovos su karteliais įstatymai čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Komisija, žinoma, atlieka savo kaip priežiūros institucijos vaidmenį. Tačiau aš uh, E, reikalausiu, kad būtų laikomasi taisyklių. Ir Google įmonės atvejis, kurio tyrimas prasidėjo kovo mėnesį, e, yra puikus pavyzdys, kaip aktyviai ir energingai komisija reagavo. Mes atlikome savo darbą ir parodėme, kad sprendimus galima priimti labai sparčiai. Ir Kalbant apie tinklo neutralumą, tai yra kitas atvejis, kuomet reikia e, veikti tikrai labai sparčiai. E, žiniasklaida taip pat e, spaustuvės išgyvena permainų laikotarpį. Reikia užtikrinti, kad ne, nesusikurtų monopoliai ir virtualioje erdvėje ir nevirtualioje erdvėje. buvo minėtos konkrečios šalis, kuriuose situacija kelia susirūpinimą. Ir žiniasklaidos pluralumą privalu užtikrinti. Pagal sutartis komisijai yra suteiktos tam tikros galios ir komisija jomis naudojasi. Komisijos narė Reding ne tik siekia užmėgsti draugiškus ryšius, atlikdama savo darbą. Ir mes tikrai turime žengti priekinčioje srityje. Labas vakaras, komisijos, paskatasis komisijos nariai Otingeri. Pamenu, prieš keletą mėnesių jūs sakėte, kad Europa nebegali savo leisti toliau vykdyti vienašališkos planetos politikos, o kitą dieną šau klimato politikos, o kitą dieną jo jūsų kolega prakalbo apie savižudišką politiką. Aš noriu paklausti, ar jūs vis dar laikotės tos pačios nuomonės, kurią tada išreiškėte ir Ar rengėtės e, suteikti informaciją visą apie savo e, sritį e, komisija, ko, būsimajam komisijos nariui Kanjetai? Ir dirbdamas penkeris metus ankstesnėme poste, e, turiu pasakyti, kad jums nelabai pasisekė, galbūt jūsų, tas, kuris perims jūsų postą, sėkmingiau padirbės šioje srityje. Aš sutinku su jumis, sako paskatasis komisijos narys, dėl energetikos ir skaitmeninės infrastruktūros. Ir tai sritis, kuris sukuria pridėtinę vertę Europoje, jei mes pritraukėme įmonės Europoje, jei jos įsikuria Europoje. Skaitmeninė ekonomika čia vadina tokia, tokį pat svarbų vaidmenį, kaip ir gerai parengtas personalas. E, Europoje energijos kaina yra aukšta. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Valstybės narės e, iš dalies atsakingos už tokias aukštas kainas. E, valstybės narės nustato mokesčių už, elektrą, už elektros energiją dydį. Būtent todėl mums reikia vidaus rinkos šioje srityje. Be didmeninės prekybos energija rinkos kaina, kurią moka namų ūkiai už elektrą, galėtų būti dar didesnė. Todėl dabar siekiame sumažinti elektros kainą, bandome e, užsitikrinti įvairesnius energijos tiekimo šaltinius, didesnę konkurenciją, daugiau pastatyti daugiau dujų, dujų terminalų. Ir e, elektros kainą bandome mušti, mažinti, diversifikuodami šaltinius. Tačiau dar egzistuoja valstybiniai, valstybiniai monopoliai. Ir kitą savaitę bus paskelbta e, energetikos sektoriaus e, prognozė, šio sektoriaus perspektyvų apžvalga. Ji jūs pasieks spalio mėnesį. Ir tuomet pamatysime, kiek turėtų kainuoti elektros, elektra per visą E, energijos ciklą nuo pradžios iki pabaigos. Ir mano įpėdinis tikrai bus geresnėje situacijoje ir turės galimybę užtikrinti geresnės elektros kainas ir pramonį ir kitiems sektoriams. Martin Zonenborn. Born. Sure. Okay. Thanks for your patience. Dėkoju Jums už Jūsų kantrybę. Pone Otingeri, Jūs būsite atsakingas už e, skaitmeninę rinką. Ir ar Jūs e, iš tikrųjų kovosite už vartotojų teisės e, žiniatinklėje? Ir jei tai, tai kaip Jūs darysite, kad kad, pavyzdžiui, iš interneto dingtų tam tikra su jumis susijusi informacija. Štutgarto, Štutgarto 21, pavyzdžiui, tinklapis. Tenai yra parašyta, kad e, jūs, e, tas tinklapis jūs cituoja, ra, rašo, kad bus e, kvailiausias dalykas būtų tai, kad ateityje nebus karų Ir e, tai, kad, pažiūrėjau, kad jūs turėjote atsisakyti ir vairuotojo pažymėjimo, dėl to, kad e, jums buvo nustatytas 1,4 promilės girtumas. Kaip jūs pašalinsite visą tą informaciją? Ähm, Dėkoju Jums už klausimą. Komisija pateikė pasiūlymą tą padarė dar komisijos narė ponė Dereidink, kad būtų įtvirtinta teisė e, būti užmirštam internete. Ir tai yra labai svarbi teisė. Mes manome, kad tai yra viena pagrindinių e, visų mūsų teisių. Šiandien e, saugoma yra labai daug duomenų ir jei tie duomenės, ta informacija neatitinka viešo intereso kriterijos, tuomet reikia tokius duomenės naikinti. Jūs citavote mane ir minėjote e, švabų ikvenapiją. Tai yra byla, kuri jau yra uždaryta, todėl apie ją nekalbėsiu. Taip, iš tikrųjų, prieš 25 metus aš turėjau atsisakyti savo vairuotojo pažymėjimo. Aš manau, kad Tai yra dalykas, kurio aš negalėsiu pamiršti, net jeigu informacija apie tai ir bus ištrinta internete. Aš tiesiog turiu susitaikyti su tuo incidentu ir gyventi toliau. Thank you, Mr. Commissioner Designate, for clear answer. Ačiū. Ačiū paskatasis komisijos narių už aiškius atsakymus. Ir dabar baigėsi antrasis politinių frakcijų ir neprisijungusių E, narių užduotų klausimų raundas. Dabar kitas klausimų raundas. Klausimų žada ponas Antonijo Tajani. Lei è stato. Gerbiamas e, komisarė, jūs dirbate ir Baroso komisijoje, siekiate e, sukurti modernę pramonės politiką. Na ir be abejo, dirbdamas ir Junkerio komisijoje turite žvelgti tą pačią kryptimį. Visiškai nesiniai Paskal Ami e, paskelbė e, pranešimą dėl dėl ypač aukšto e, lygio dažnio naudojimo internete. Taip pat ten buvo kalbama ir apie visuomenės galimybės pasinaudoti skaitmeniniu turiniu. Man įdomu, ką Jūs manote apie tą pareiškimą arba tą ataskaitą. Jūs tikriausiai suprantate, kad e, mes patiriame e, didžiulį konkurencijos spaudimą iš kitų šalių taip pat ir audiovizualinės politikos rytyje. Man būtų įdomu sužinoti, kokių iniciatyvų jūs ketinate imtis bent jau iki 2030 metų. Ar tai atitiks tai, ką pasiūlė ponas Lamy? Von... Pono, pono Lamy pranešimas šiuo metu analizuojamas Ten yra nubrėžtos labai įdomios perspektyvos, taigi aš e, tikrai pritariu tam pranešimui. Tai yra visai manomas mūsų tolimesnių darbų pagrindas. ES yra didžiulė įvairovė, kalbu apie audiovizualinės paslaugas. Ir dažnai tos paslaugos yra tikrai labai kokybiškos. Ko mes turėtumėm siekti? Mes turėtumėm siekti, kad audiovizualinės paslaugos būtų vis plačiau naudojamos tarptautiniu mastu. Kalbant apie žiniasklaidą, neturėtų būti Europ... sienų tarp Europos valstybių narių, ES valstybių narių. Tai e, svarbu, kalbant ir apie audiovizualinės paslaugas ir audiovizualinį turinį. Ir beje, ateitie reikėtų siekti didesnio finansavimo šioje srityje. Aš pažįstu, esu susipažinęs e, su viena valstybė nare, jo situacija, kur e, privačios televizijos kokybė yra žymiai aukštesnė negu kad e, visuomeninės televizijos. Ir žinau valstybių narių, kur viskas yra atvirkščiai. Aš manau, kad, pažiūrėjau, ateityje turėtumėm daugiau dėmesio skirti ir visuomeniniams transliuotojams. Jiems parama neturėtų būti laikoma subsidijomis. Manau, kad ateityje ES turėtų būti numatyta tokia invest, e, finansavimo forma. iš tikrųjų reikėtų daryti viską, kad e, nesumažėtų pramonė sukuriama e, pridedamoji vertė. Ateityje mums reikia ir stiprios pramonės, ir taip pat svar, stipraus paslaugų sektoriaus, kalbu ir apie įvairiausias paslaugas, taip pat ir informacinių technologijų paslaugas. Paslaugų sektorius stiprina ir pramonės sektorių ir padeda jam išgyventi pasaulinėje konkurencijoje. Dėkoju toliau ponas Flavio Zanonato. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Ettinger, kuris kalbėjo apie tai, su kuriam, kokiamis problemomis susiduria ES telekomunikacijų bendrovės e, tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie tam tikrą teisės aktų pasiūlymo paketą. Nepamirškime ir paketo dėl telekomunikacinių paslaugų bendrosios rinkos. Įdomu, ką Jūs manote apie tai. Ir dar vienas klausimas. Kaip galima užtikrinti konkurenciją tarp įvairių įmonių, kurios dirba šioje srityje, tuo pačiu metu už, e, užtikrinant ir visuomenės interesus. Ką reikėtų daryti, kad e, didžiųjų įmonių pelnas e, būtų investuojamas ir infrastruktūra, o ne tik dividendų pavydalų nusėstų įmonių savininkų kišenėse. Ačiū. Telekomunikacijos Tai yra tokios paslaugos, kurios labai aktualios piliečiams tarpusavė bendrauti. Tai yra svarbu, e, pilie, norint, kad piliečiai gautų informaciją. Bet ne vien tik tai yra svarbu. Telekomunikacinių paslaugų bendrosios rinkos e, reglamente tai yra atsižvelgiama. Aš tikrai tikiuosi, kad taryba visiškai netrukus suformuos savo poziciją ir tuomet per artimiausius mėnesius e, bus primtas sprendimas tarp komisijos parlamento ir tarybos. Kai kas sako, kad mes laukiame naujo požiūrio, kad reikia visiškai naujo teisės akto, na aš nepritariu tam. Jeigu dabartinė procedūra e, nesibaigs sėkmingai, Mes prarasime daug laiko. Mes ateitie galime pateikti teisės aktų papildymų, pakeitimų, bet aš manau, kad būtų geriausia, jeigu tas reglamentas būtų patvirtintas per artimiausius mėnesius, būtų pradėtas įgyvendinti, na, o galbūt jį reformuoti būtų galima po poros metų. Viską atidėti būtų prastesnė išeitis. Pastaraisiais metais mes daug dirbame sieka, siekdami apsaugoti vartotoją, taip pat ir telekomunikacijų įmonėms sukurti stabilesnį pagrindą. Taigi turime veiksmus tęsti. Nepamirškime ir tokio svarbaus klausimo kaip tarp tinklinio ryšio paslaugos. Juk gyvename Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos vidaus rinkoje ir neturėtumėm kalbėti apie uh, skambučių kainą šalies viduje ir skambučių kainą kitoje valstybėje narėje. Jūs kalbėjote apie telekomunikacinių įmonių e, dividendus. Man atrodo, kad šių įmonių dabartinė padėtis nėra jau tokia gera. Jų akcininkai nėra tokie jau patenkinti. Ir telekomunikacijų įmonės, kurios veikia Europos Sąjungoje, nėra tokios jau stambios e, globalių mastų. Mes turėtume pagalvoti apie visą telekomunikacinių paslaugų politiką. Pažiūrėkime, kas darosi JAV. Na, ES nėra tokių stiprių įmonių kaip kad JAV. Aš tikrai norėčiau, kad ES būtų uh, tokių telekomunikacinių įmonių, kurios būtų tikrai labai stambios ir globalių mastų. Dziękuję, panie przewodniczący. Jednym z liczb... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Iš tikrųjų, Jauniems žmonėms labai svarbu turėti prieigą prie kultūrinių produktų. Prisimename, e, kokie protestai vyko prieš aktą susitarimą. Antra vertus e, yra įvairių kontroversiškų klausimų dėl autorinių teisų gynimo. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate išspręsti šią dilemą. Äh, stabilen der Schutz des Urheberrechts. Ich glaube, dass wir Manau, kad reikia užtikrinti e, nuoseklę autorių teisių apsaugą, kūrybingų žmonių teisių apsaugą. Ir tik tuo atveju patrauksime europiečių savo pusėn, jei e, patrauksim, jei užtikrinsime e, kūrybinių produktų apsaugą, kurį žmonės gali naudoti internetu ir kompiuteriuose. Tuo, tuo pasieksime tik tuo atveju, jei autorių teisės bus tinkamai apsaugotos. Tai yra, autorių teisės išliks ir ateityje, nes autoriai kūrinio kuriejai turi teisę į atlyginimą už savo kūrinį. Taip pat kalbant apie e, tai, kas prieinama internetu, visos kultūros ryties prekės turėtų būti prieinamos internetu ir komisija yra pateikusi visą eilę pasiūlymų šiuo klausimu. Komisija klausėsi visų suinteresuotų pusių nuomonių pastaros, pastaraisiais metais ir Apibendrindama išvadas, ji parengs naują e, pasiūlymą dėl autorių teisų atsižvelgdama į skaitmeninės epochos e, naujoves. Labas vakaras, paskirtasis komisijos nariai, jūs kalbėjote jau apie tarptinklinį ryšį, ponios Krios, jūsų kolegės labai sėkmingą projektą ir jūs žinote parlamento nuomonę. Milijonai europiečių laukia, kad būtų patik panaikintos tarptiklinio ryšio mokestis. Tačiau taryba tam labai aktyviai priešinasi. Ką, noriu paklausti, ką jūs ruošiatės daryti, kad tas pasiūlymas nebūtų atmestas. E, būsimasis komisijos pirmininkas paprašė jūsų per pusmetį parengti pasiūlymą dėl e, ambicingos skaitmeninė turinio reformos. E, jūs trumpai ją pristatėte, bet gal, gal galite pas, išvardinti penkis, šešis tuos reformos svarbiausius aspektus. Galiausiai, kaip jūsų nuomonė turėtų būti padalintas e, darbo krūvis tarp ES ir uh, už skaitmeninę darbo tvarkę atsakingo komisijos nario? E zu bearbeiten. Ačiū. E, už jį bus atsakingas, už tai bus atsakingas ponas Ansip, kuris atsakingas už skaitmeninį turinį ir vidaus rinką. Ir taip pat daugybė kitų komisijos narių, taip pat ir aš būsime atsakingi už tą reformą. Nebejoju, kad komisijos narių kolegija priiminės sprendimus. Aš jį pažįstu e, daugelį metų, nes jis dirbo vyriausybėje anksčiau ir per pastarąsias kelias dienas pasikeitėme, bendravome ir manau, kad e, bus reikalingas ir mano tarnybų indėlis į tą pasiūlymą ir mes esame neblogai pasiruošę pradėti darbą šiuo klausimu. O tarybai negali nieko primesti, gali e, sukonstruoti visus argumentus ir juos išdėstyti ir pristatyti. Visos valstybės narės e, ribojasi su kitomis šalimis, su kitomis valstybėmis. Ir daugybė, daugybė piliečiai būtų naudingas tarptinklinio tarp ryšio mokesčio panaikinimas ir tą suvokia vyriausybių nariai. E, tai padėtų aukti tarp valstybinėms regionams. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie Reiną, e, Prancūziją ir Vokietiją, Baltijos šalis, Vidurio Europą. E, gyvename, atostogaujame skirtingose šalise žmonės nuolatos kerta valstybių sienas. Ir bendravimas, ryšio palaikymas tampa ypač svarbus, kuomet išvyksti iš namų, nesinori mokėti už pokalbius e, didžiulių sąskaitų. Todėl tuos klausimus reikia spręsti ES mastu, e, pereiti valstybių sienas. E, Ir turime kalbėti apie skaitmeninį matmenį visose Europos e, politikos sritise. Taip pat mm, vertindami, kaip paslaugas, kokias paslaugas reikėtų siūlyti žmonėms, e, tos paslaugos neturėtų sustoti ties valstybių sienomis. Jei žiūrite e, televizijos kanalus vienoje šalyje, o nebegalite žiūrėti jų kitoje, tas klausimas reiktų būti sprendžiamas. Sutikiu galimybę šiek tiek ilgiau kalbėti paskatam komisijos nariui, bet laiką sekame labai griežtai. Toliau ponia Marisa Matijas. Obrigada, senhor presidente. Senhora... Ačiū, ponia pirmininkė. Kai dirbo Baroso vadovaujama komisija, tuomet buvo siekiama padaryti Euro, Europos sąjungą palankesnė verslų ir piliečiams. Ką jūs darysite tam, kad ne, nebūtų kartojamos praeities klaidos, tam, kad siekiant ekonominės naudos nebūtų pamiršti piliečių interesai? Ir kaip mes galėsime užtikrinti, kad naujosios skaitmininės žmonių teisės būtų traktuojamos lygiai taip pat e, kaip ir žmogaus teisės. Panas Baroso labai daug kalbėjo apie socialinius tinklus. Kaip jums atrodo, ateityje gal reikėtų daugiau dėmesio tam skirti, tam, kad realiai galima būtų draugiškiau ir geriau bendrauti su piliečiais? Na, aš manau, kad uh, kad jūs e, išsakėte e, tam tikrus. E, iš ankstinį nusistatymą, vertindama praeitą, praeitos komisijos darbą, kalbėdama apie būsimą komisiją. Aš esu čia, aš esu atviras ir piliečiams, ir Europos parlamentui. Aš naudosiu kiekvieną galimybę tiesiogiai bendrauti su ES piliečiais visose ES valstybėse narise. Antra vertus, mums reikia ūkio, mums reikia geros ekonomikos, reikia tokios ekonomikos, kuri galėtų suteikti žmonėms galimybę dirbti. Jeigu mes visiškai pamiršime ekonomiką, tai irgi bus negerai. Mes turime planuoti infrastruktūrą, taip, kad būtų atsižvelgta ir į verslo poreikius. Mums reikia protingos politikos, tokios politikos, kurie ragintų mūsų verslą investuoti į naujas darbo vietas. Taigi, mano nuomonė yra kitokia nei jūsų. Aš manau, kad uh, Mes turime būti konkurencingi, o jeigu mes norime turėti stiprų, stiprią ekonomiką, naujas darbo vietas, turime į tai investuoti. Paskirtasis komisijos nariai. Nuo klausimų pradžios klausimus jums uždavinėjo kol kas ITRI ir kultūros komiteto, komite, komiteto nariai. O dabar mes suteiksime galimybę užduoti klausimus vidaus rinkos ir teisės reikalų komitetų e, nariams. Pone Reda. Pone Tengerė. Atsakydamas į e, parlamento pateiktus klausimus raštu, jūs minėjote, kad vienas iš jūsų tikslų dirbant komisijoje bus pagerinti piliečių galimybės e, naudotis tarp valstybinėmis paslaugomis e, kultūros, e, švietimo srityje. Ką konkrečiai jūs ketinate daryti? Ką jūs darysite tam, kad galintumėt kiekvieną geriau, kūrybingiau naudotis naujausiamis technologijomis, naujausiamis medijomis? Per konsultacijas buvo išsakyta rekomendacija, pažiūrėjau, kad mums reikėtų turėti e, Europos e, autorių teisų apsaugos sistemą. Mes jau pasimokėme iš aktos ir e, žinome, kad reikia keisti mūsų ir interneto. Ir naujų technologijų politika. Ir ar jūs pritarėte ponui Ansip, kad pasiūlymas yra patiktas geras ir kad Europos parlamentas turėtų, galėtų renkti klausimus internetiniu būdu su videokonferencija, kad galėtų ir interneto vartotojai pateikti savo klausimus. Per kitus penkerius metus, aš manau, bus pateikta nemažai teisės aktų susijusių su autorių teisėmis. Tie teisėkuros pasiūlymai, tai yra tie, kurie yra susijęs su autorių teisėmis, bus labai sudėtingi. Keli generaliniai doktoratai dirba šiuo klausimu. Autorių teisės yra labai svarbios ir turime parengti tą teisės aktą taip, kad jūs galėtume didelę daugumą jam, balsų jam pritarti. Mes gal turime atsižvelgti ir į e, kultūrinius, e, kultūros aspektus ir ekonominius interesus. Į visą tai reikia atsižvelgti ir aš manau, kad e, šis parlamentas taip pat svarstys šį klausimą, jūs svarstysite ir frakcijos, ir komitetuose ir pateiksite. Da, de savo, savo nuomonę, kurią stengsimės atsižvelgti. Ir ponui Ansipui pritariu. Dėkuoju toliau Izabela Adinolfi. Grazie, prezidenti. Komisario. Dato, Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Turiu klausimą dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos peržiūros. Ar į šį procesą ketinate įtraukti ir ES piliečius? Jeigu taip, kokiais instrumentais bus pasinaudota? E, Likščiau komisijos naudotas instrumentas nepasiteisino. ES piliečiai mano, kad ES nuo jų yra labai nutolusi. Aš norėčiau pritarti tiems klausimams, kuriuos anksčiau užsakė mano kolegos. Ir mane irgi domina. Kaip Jūs ketinate apsaugoti intelektinės nuosavybės teisės? Kaip Jūs ketinate vadovautis vadinamuoju fair use principu, o taip pat kaip Jūs ketinate užtikrinti, kad piliečiai galės laisvai išreikšti savo nuomonę? kaip ketinate garantuoti žodžio ir minties laisvę? Be abejo. Ir Briuselis, ir Strasburgas, kai kuriams valstybėms narėms atrodo, kad e, besantis labai toli. Bet e, čia dirba ES piliečių atstovai. Daugelis tų atstovų savo darbą vertina labai rimtai ir dirba gindami ES piliečių interesus. Kalbant apie uh, intelektinės nusavybės teisių pasiūlymą, aš jį ne tik jums pateiksiu, kai jis jau bus parengtas, aš su jumis konsultuosiuosi ir jo rengimo metu bus, bus, aš ketinu atvykti ir į frakcijas, ir į kitus susitikimus. Aš žinau, kad yra apie 20-30 Europos parlamento narių, kurie ypač rūpinasi intelektinės nusavybės teisų gynimu ir aš ketinu su jais aktyviai bendradarbiauti, rengdamas kiekvieną straipsnį. Tikrai iš anksto viską derinsiu su Europos parlamento nariais tam, kad būtų galima ateityje išvengti ilgų ir kontroversiškų diskusijų. Tikrai labai nuosekliai ketinu bendradarbiauti su jumis. Kad ir kaip toli atrodytų tas Bruselis, tačiau e, skaitmeninėme pasaulyje tikrai įmanoma palaikyti bet kokius kontaktus su mumis. Aš tikrai laukiu daug konstruktyvių pasiūlymų per pastaruosius mėnesius komisija jau sulaukė nemažai pasiūlymų internetu, ypač dėl intelektinės nusavybės teisių ir tuos pasiūlymus pateikė piliečiai internetu. Ponas Nikolas Bey užduos klausimą kito raundo pabaigoje. Noriu padėkoti visiems kolegoms, ypač paskirtajam komisijos nariui, komisijos viceprezidentui už e, tokį disciplinuotą e, elgesį, o dabar pirmininkavimą perduotų poniai Kostai, kultūros komiteto pirmininkiai. Pirmininkė, dabar žodis poniai Adinai Valianai. Ponai Valian. Ačiū, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Po energetikos jums, bu, jums bus patikėta tokia rinka, kurioje prekiaujama neapčiuopiamomis prekėmis ir būtent todėl skaitmeninė rinka yra tokia svarbi. Energetikoje jūs ypač e, akcentavote infrastruktūrą ir čia kalbate apie, apie tai. Tačiau kalbant apie interneto plėtotę, yra susidariusi nesubalansuota padėtis e, telekomunikacijų sektoriuje yra perteklinis reglamentavimas, e, investuoti čia sunku, o plačiai juos čia ryšio sklaida. E, Bandoma ją, ją užtikrinti neatsižvelgiant į kainą, į kaštus kokius pask, paskatas e, rengėtės pasiūlyti e, telekomunikacijų sektoriu, kad pritrauktumė daugiau investicijų iš privataus sektoriaus? Ačiū, ponia Valian, dabar ponas Oettingeris. Siekdami investicijas iš privataus sektoriaus, visų pirma, turime užtikrinti, kad privatus sektorius pasitikėtų rinką. Turi būti prognozuojamumas. E, skaitmeninė politika yra orientuota į ateitį, kad investuotojai išvelgdami į ateitį ir dirbdami su partneriais, su akcininkais, būtų tikri ir žinotų, kad investicijos atsipirks. Ir taip pat e, bendro e, finansavimo atveju reikia paskatų, kurios užtikrintų privataus sektoriaus investicijas. Reikės išsiaiškinti, kuria linkme reiktų nukreipti išteklius investicijas iš biudžeto, iš viešojo sektoriaus, kad pritrauktume daugiau investicijų, kad neinvestuotume į projektą, kurio po to tik pasinaudotų privatu, privatus sektorius. Ir galiausiai, kai sukursime bendrąją skaitmeninio turinio rinką, reikės įkurti vieną e, instituciją, vieną tą rinką prižiūrinčią instituciją, o ne 28. Bet prieš žengdami tą žingsnį, prieš įkurdami Europos reguliuotojo instituciją, turime užtikrinti, kad veiktų labai, kad veiktų stiprus e, nacionaliniai reguliuotojai. Ir e, energetikos e, sektoriuje tuo užsima ESA. EASA, o skaitmeninėme sektoriuje BEREK institucija. Taigi tos institucijos turėtų kalbėti su nacionalinėmis institucijomis ir uh, užtikrinti, kad būtų koordinavimas. Ačiū toliau žodis poniai Marlen Mici. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, jūsų tikslų išdėstime teigiate, kad norite paremti kultūrą ir kūrybinės e, veiklos pramonę. E, infrastru, interneto infrastruktūra, tarptiklinis ryšys, prasta internetinės priekybos aplinka, nėra, nėra galimybių atsiskaityti, mažo, atsiskaityti internetu, mokant mažas sumas, yra kliūtis siekiant šių tikslų. Kaip rengiantis įveikti šias kliūtis, siekdamas skatinti uh, kūrybinę pramonę, kultūros sritį, atsižvelgiant į pastarųjų uh, E, e, pastarojo laikotarpio inovacijas, 3D e, spausdinimo galimybės, galimybės kultūros rytyje ypač plečiasi. Noriu paklausti, ar jūs rengėtės gilinti, kaip naujų technologijų pažanga veikia kultūros sektorių, taip pat kaip rengėtės puoselėti Europos paveldą ir apsaugoti Europos menininkus nuo nepageidaujamo technologijų poveikio. Die digitale Welt und die Möglichkeit. Paskatasis komisijos narys žodis jums atsakymui. Skaitmeninio turinio pasaulyje reikia išvelgti atsiveriančias galimybes, bet ir pastebėti slypinčius pavojus. Jūs esate teisi tuo klausimu. Autorių teisų apsaugos įstatyme reikia įtvirtinti apsaugos priemonės ir skaitmeninio turinio pasaulyje. Ir tai bus e, mūsų visuomenės svarbiausių gyvenimo aspektų ateityje. Kalbant apie pačius, apie kuriejus, žinau, kad daugybė jaunų žmonių jaunų kūrybingų žmonių neturi galimybės pristatyti savo turinio internete. Tačiau jei jie turi galimybę pristatyti pristatyti save visuomeniai, jie gali užsitikrinti šlovę ir sėkmę per keletą dienų. Mes turime sudaryti jiems tokias galimybės save reklamuoti ir pristatyti. Tačiau taip pat turime e, atremti ir iškylančius pavojus ir įveikti susijusias kliūtis, tai yra užtikrinti autorių teisės. Tai bus pasiūlymai, kuriuos rengėme jau keletą metų. Dėkuoju toliau vidaus rinkos komiteto narys Markus Pretzel. Gerbiamą ponę pirmininkę, gerbiamasis paskirtasis komisijos nariai, 15 minučių jūs kalbėjote apie skaitmininę ekonomiką ir daug iš to, ką jūs pasakėte, atitinka tikrovę. Bet e, jūs minėjote, kad mes esame parlamentarai, esame e, žmonių atstovai ir todėl mes privalome rūpintis tais dalykais, kurie rūpi mūsų piliečiams, pavyzdžiui, duomenų apsauga. Ir Jūs per pastarąsias 45 minutės tik vieną kartą paminėjote duomenų apsaugą. Kai kalbėjote apie tinklo neutralumą, pavyzdžiui, jūs sakėte atsakyti į jums pateiktą klausimą. Todėl aš norėčiau sužinoti, Kaip e, da, jūs ketinate apsaugoti da, piliečius, užtikrinant, kad prie jų do, e, asmens duomenų negalėtų prieiti nei komercinės įmonės, nei a, e, vyriausybės? Ir kaip jūs ketinate kovoti su duomenų a, apsaugos pažeidimais? Na, aš manau, kad aš tiesiog atsakysiu jūsų labai aišku klausimą. Duomenų apsauga. A, Aš kalbėjau apie tai, kad da, e, da, e, turėti da, e, nesuderintą, da, suskaidytą duomenų apsaugos reglamentą tikrai yra nesąmonė. Ir aš savo įžanginėme žodėje pasakiau, kalbėjau apie įvairius dalykus. Ir jie beje minėjo, kad e, duomenų apsaugos srityje mes turėsime padaryti viską, kad taryba pagaliau priimtų sprendimą. Be to, panašų klausimą kėlė ir kitas jūsų kolega. Duomenų apsauga turėtų rūpintis Europa. Štai tokia yra mano nuomonė. Ir reglamento pasiūlyme yra pateikta įdomių pasiūlymų. Yra tam tikrų valstybių narių, kuriems tie pasiūlymai gal ir nėra labai priimtini. Uh, E, tačiau aš tikiuosi, kad taryba vis dėlto jiems pritars. Mes e, matome, kad per pasarusius dvies metus vyko įvykių, kurių negalime toleruoti. Jei mes norime dėrėti su JAV e, dėl pasiklausimo, dėl domenų apsaugos, ir norime dėrėtis gerai, turime turėti bendrą poziciją nes e, šiuo metu Europoje yra šalių, kurios elgėsi panašiai kaip ir JAF ir suteikė JAF e, tarnyboms e, asmens duomenės, mūsų piliečių asmens duomenės. Todėl mums reikia galvoti geresnį bendradarbiavimą, derinti savo nuomonės. Ir tuomet mes galėsime tinkamai apsaugoti uh, mūsų piliečių duomenys ir uh, santykiuose su JAV ir Europos Sąjungoje. And, uh, Dėkuoju, dabar žodis sutikimas ponui Jean-Marie Kavada. Ačiū, pajonė pirmininkė, dėkuoju ir paskirtam komisijos nariui, jūs kaip ir aš, žinote, kad a, e, draudžiama yra vokti, da, kad ir ką, bet. A, ir šioje salėje žmonių, kad visiškai normalu yra vartoti kūrybinės priekes už jas nesumokant, kad jiems atrodo, kad tai yra laisvės apraiška. Aš manau, kad mes negalime turėti kultūros, kuri rūpia mums visiems, be kultūros ekonomikos. Ir jūs, ponė jau minėjot, kalbėjote apie autorių teisų reformą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs ketinate apsaugoti visų autorių teisės ir ne tik stambių tarptautinių bendrovių teisės, kurios pasinaudoja kartais e, e, mūsų autorių teisų teisės aktais ir, ir mokesčių sistema. Ir ką Jūs manote apie apie e, privataus sektorių darbą šiuo klausimu. Mit. Ačiū. Aš manau, kad e, būtina bendradarbiauti su privačiu sektoriumi e, radio, taip pat ir televizijos paslaugų srityje. Man atrodo, tai yra visiškai teisinga. Valstybės narės turėtų užtikrinti kokybiškų paslaugų tiekimą. Jos turėtų nuspręsti pačios, kaip turėtų atrodyti abu šie ramšiai, kaip turėtų būti jie finansuojami, ar, pavyzdžiui, iš reklamos, ar už viską turėtų mokėti vartotojas, tai yra vadinamasis pay TV principas. Valstybės narės pačios gali spręsti, aš manau, kad reikėtų gerbti šią pasirinkimo laisvę. Antra, jūs palietėte dar vieną klausimą intelektinės nusavybės teisės. Kalbėjote apie autorių teisų gynimą. Būtų gerai, jeigu visi ES piliečiai galėtų naudotis kultūros produktais, bet ir atvirkščiai Reikėtų kalbėti ne vien tik tais e, apie jau egzistuojančias e, intelektinės nusvybės teisės, bet ir apie būsimas. Reikėtų aiškiai apibriežti, kas yra autorius ir kaip yra mokama už jų teisų naudojimą. Skaitmeninėme pasaulyje dar nėra visiškai integruotos, integruotas intelektinės nusavybės teisų gynimas. Taigi mes intelektinės nusavybės teisę turėtumėm reformuoti, ją pritaikyti prie dabartinio pasaulio. Mes neturėtumėm vartotojui suteikti iliuzijų, kad jis gali neribotai visko naudotis. mes turėtumėm ginti ir autorių teisės. Tai turėtų būti ES siekis. To... Uh, ačiū. Dabar žodis poniai Kornelijai Ernst iš Itrelibė komitetų. Labai ačiū. Aš dar norėčiau grįžti prie asmens duomenų apsaugos. Dėl intelekt dėl informacinių technologijų sektoriaus vystimosi. Kaip šio sektoriaus vystimasis turėtų būti siejamas su asmens duomenų apsauga? Aš manau, kad ir pramonės sektorius turėtų į tai atsižvelgti. Aš noriu pastirauti, ką jūs konkrečiai ketinate daryti. Turiu ir dar vieną klausimą. Kaip jūs ketinate atsižvelgti Europos parlamento reikalavimą? dėl programinės įrangos, saugios programinės įrangos. Turėtų būti vengiama vadinamojo backdoors principo. Taip pat turėtumėm siekti, kad vartotojai turėtų geresnės galimybės naudotis iš tikrųjų nemokamą programinę įrangą. Ačiū. Dėl kibernetinių nusikaltimų ir asmens domenų apsaugos. Na, mus visus tikrai labai jaudina šie klausimai. Ar pilietis pasitikės interneto ateityje? Viskas priklausys nuo to, ar bus tinkamai apsaugoti jo asmens duomenys, kuriuos jis naudoja internete. Aš manau, kad mes, kaip kuriuose skaitmeninės ekonomikos sritise atsiliekame, pavyzdžiui, saugumo srityje. Turime puikių specialistų, turime puikių techninių instrumentų. Čia ES tikrai gali užimti lyderio poziciją. Na, o dabar dėl jūsų klausimo, ar aš rimtai vertinu Europos parlamento reikalavimus ir aš, ar aš juos įgyvendinsiu. Jūs per artimiausius penkerius metus tikrai suprasite, kad aš labai rimtai vertinu ir Europos parlamentą ir jo reikalavimus. Aš tikrai ketinu visais klausimais konsultuoti su Europos parlamentu ir gauti jūsų pritarimą. Ačiū, ponė Oettingeriai. Dabar žodis ponui Jan Filip Albrechtui. Libe komiteto vardu. Ačiū, gerbiamas paskirtasis komisarė Ettinger ir aš turiu klausimų. Ką Jūs skatinate daryti, spręsdamas tokį klausimą, kaip tarybos ir parlamento nuomonės išsiskirimas dėl asmens duomenų apsaugos? Ir dar vienas klausimas, ar naudodamasis programinė įranga vartotojas gali būti tikras, kad e, neveikia backdoors principas, kaip jis gali būti tikras, kad jos mens duomenys saugus. Ir ką Jūs manate apie 15 straipsnio trečią dalį? Teismas priemė sprendimą, pagal kurį telekomunikacijų bendrovės yra įpareigotos saugoti kai kurios vartotojų duomenys. Um, e, e privacy... Ačiū. Na, jūsų paminėti klausimai susijęs su mano portfeliu. Taigi, galiu pasakyti štai ką. Akivaizdu, kad valstybės narės turi gyvendinti ES teisės aktus. Jos yra įpareigotos tai daryti pagal ES veikimo sutartį. Čia komisija neturi jokios veiksmų laisvės. Jeigu tai nedaroma, tai tuomet komisija pradeda atitinkamą procedūrą, vyksta ir diskusijos taryboje, bet jeigu valstybės narės nesilaiko sutarties, mes turime pradėti sutarties pažeidimo procedūrą ar kreiptis į teismą. Viskas aišku, kaip 2 plus 2. Ką mes galime padaryti su taryba? mes galime kovoti trišaliuose susitikimuose, mes galime kartu su jumis tarybą įtikinti. Demokratinė visuomenė mes nieko negalime priversti kažko daryti, mes galime laimėti pateikdami tinkamus argumentus. Mes taip pat turime palaikyti glaudžius kontaktus su tais kolegomis taryboje, kurie atsakingi už skaitmeninę ekonomiką. Ta jau darėme ir energetikos sektorija. Ačiū, ponė Oettingeri. Žodis ponui Marko Zulo. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė Ettinger, jums patikėtas portfelis yra labai svarbus, kalbant apie ES ekonomikos atsigavimą. Aš esu iš naujo politinio judėjimo, kuris vadinasi Cinque Stelle arba penkios žvaigždės. Vienas iš mūsų tikslų yra atkurti Europą. Šia kryptimi dirba ir Europos komisija, teikdama tokius projektus kaip Smart City, išmanėjai miestai. Tai yra projektai skirti transporto, telekomunikacijų sektoriams. Šių projektų dėka turėtų būti skatinamas ES ekonomikos atgimimas. Deja, problema yra ta, kad šios klausimus yra atsakingi skirtingi generaliniai direktoratai ir jie nesugeba tarpusavį veiksmingai bendradarbiauti. Ir štai man iškilo klausimas. Kas turėtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp įvairių miestų įgyvendinant europinius projektus? Dėkoju. Gerbiamas parlamento nary, jūs esate visiškai teisus. Miestai regionai tikrai yra labai vairūs. Ten e, veikia įvairios susijusios pusės. Mes pradėjome įgyvendinti tą projektą, kurį jūs minėjote, tai yra išmaniesiams miestams skirtas projektas. E, Gyvendinant šį projektą bendradarbiavo trys komisarai. Galiu paminėti, pavyzdžiui, komisarę Nelly Cruz, Norint sutaupyti energiją, reikia veiksmingai e, valdyti transporto e, srautus. Jeigu mieste yra e, protinga transporto sistema, tai miestiečiai sutaupa daug laiko keliaudami apsipirkti arba į darbą. Mes artimiausių metų ketiname išsirinkti keletą miestų, su kuriais mes bendradarbiausime ir kurį gyvendinsime bandomuosius projektus, tam, kad galėtumėm parodyti, kaip atrodys ateities miestas, kur būtų veiksmingai susijėtos transporto, energijos ir informacinių technologijų sistemos. Turiu pasakyti, kad tikrai ne visose e, sektoriuose komisija gali imtis tokių plačių veiksmų tenka bendradarbiauti atskiriems generaliniams direktoratams ir komisarams ir mes skatiname tai daryti ir ateityje ir tikime sėkmės. Ačiū. Dabar žodis uh, ponui Nikola Sebai ponė paskatasis komisijos nariai, e, neseniai Prancūzijoje patvirtintas kovos su terorizmu įstatymas, kurį pasiūlė e, Manuel Valso vyriausybė. Ten kalbama apie draudimą e, rinkti informaciją iš interneto apie asmenys įtariamos nusikalstama veikla, jei nėra teisėjo leidimo Tačiau tame įstatymė įtvirtintos nuostatos, kurios kelia susirūpinimą, nes galime prisiminti neseną atvejį dėl. Kai kurie taip pat numatyta galimybė kai kurios tinklapius uždaryti, jeigu jie bus laikomi pavojingais. Ir taip jau Prancūzijoje galiojantis įstatymai e, gana smarkiai varžo asmens laisvę. Noriu paklausti, ką jūs rengėtis daryti, kad užtikrinti apgintumėte pagrindinės laisvės, į kurias šiandien kėsinėsi kai kurių šalių vyriausybės. Ačiū, ponė Tingeri, žodis jums atsakyti. Ne, nesu susipažinęs su šiuo įstatymu, bet aš su juo susipažinsiu ir susidarysiu nuomonę. Kalbant bendrais bruožais ir, ir, ir vertinant laisvę, e, tai manau, kad Laikau tai viena iš didžiausių prancūzijos ir prancūzų vertybių. Ir dabartinis Prancūzijos vyriausybės vadovas, man atrodo, dirba tinkamą kryptimį. Tačiau čia kalbame apie laisvių suvaržymą kovojant su terorizmu. Teroristai, anarchistai, nusikalteliai gyvenantis mūsų visuomenėje ir vertinant e, skaitmeninių technologijų e, galimybės ir, ir jų pažangą, tai visuomeniai tų technologijų pažanga ima kelti ir didelį pavojų. Pažvelkime į strategiškai svarbę infrastruktūrą, kelius, geležinkelius ir kaip ta infrastruktūra yra priklausoma nuo skaitmeninių technologijų aš išpolis prieš e, skaitmeninę infrastruktūrą gali būti daug žalingesnio poveikio nei e, bombos sprogimas. Ir aš tikrai susipažinsiu su Prancūzijos pasirinktų sprendimų. Jei, Prancūz, jei Prancūzija, pasi, dardama tokį sprendimą, bando apsaugoti visuomenę nuo panašių išpolių, tai būtent tokie sprendimai mums reikalingi. Tačiau kaip jau sakiau, e, turime užtikrinti interneto saugumą visuose šalise. Ačiū. Dabar žodis ponui Bogdanui Andrėjui Ždrojevskijui. Podžinkovac za dotychčasov. Ačiū paskirtasis e, komisarė. Aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų ankstesnius atsakymus. Buvau parengęs tris klausimus, bet vieną mano klausimą jau buvo atsakyta. Aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad jūs labai rimtai vertinate europietišką kiną. Aš irgi. Ir dėl to norėčiau pateikti klausimą būtent apie kiną. E, jis yra susijęs ir su kalbinė įvairovė. Ar jūs ketinate gyvendinti kokią nors iniciatyvą arba projektų e, tam, kad būtų remiama e, kalbinė įvairovė kine, taip pat ir e, globalioje rinkoje. Toliau e, kitas klausimas dėl žiniasklaidos. Noriu paminėti, kad yra, yra direktyva dėl audiovizualinių paslaugų, taip pat yra ir elektroninės komercijos arba elektroninės prekybos direktyva e-commerce. Ir aš noriu jūsų pasiteirauti, kaip į tas direktyvas e, reaguoja žmonės, kurie dirba su internetu, ar jie yra tinkami, inf, tinkamai informuojami, nepamirškime ir tai, kad žmonės kalba skirtingomis kalbomis, ar jūs atsižvelgėte į tai. Ponas Ettingeri, prašom. Ačiū. Kalbant apie skaitmeninę vidaus rinką, uh, Joje taip pat būtina saugoti kalbinę įvairovę ir kultūrą. Mes nesiekiame e, harmonizacijos skaitmeninėje rinkoje, nesiekiame suvienodinti kalbą, muzikos kultūrą, literatūrinę kultūrą. Mes siekiame išlaikyti kultūrinę įvairovę ir ją apsaugoti. Aš manau, kad europietiškas kinas yra amerikietiško kino partneris. Juk Europoje yra ilgai, Europa turi ilgą istoriją, turi daug kalbų ir ši įvairovė turėtų būti išsaugota. Taigi aš pasisakau už įvairovės užsaugojimą europinių lygmenių ir ketinu gaudžiai bendradarbiauti su kolega atsakingu už kultūrinius klausimus. Aš pasisakau už tai, kad būtų uh, teikiami apdovanojimai europietiškiams filmams, kad būtų rengiami filmų festivaliai, e, kad žmonės būtų informuojami apie europietišką kiną ir taip toliau. Muzikos ir kino pasiūla ir ateityje turėtų Europoje išlikti. Na, o dabar jūsų antras klausimas. Jūsų vertinimas yra visiškai teisingas, pritariu jūsų atliktai analizai, pritariu ir jūsų išreikštam susirūpinimui ir visą tai atsižvelgsiu savo darbe. Dar kartą pasakysiu, skaitmeninė vidaus rinka nereiškia, kad turėtų būti viskas suvienodinta kultūroje ar žiniasklaidoje. Aš sakyčiau atvirkščiai. Dėkuoju, ponė Otingeriai.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 Džiaugiuosi, kad jūs ketinate rūpintis visais e, e, skaitminės rinkos e, aspektais. Nepamirškite, kad Europoje net 20 procentų žmonių dar nesinaudoja internetu. Labai svarbu yra nepamiršti, kad skaitmeninimas gali suvatinti labai svarbu vaidmenį stiprinant mūsų pramonę. Ką Jūs manote apie mažus operatorius? nes šiame versle labai uh, svarbus yra dydis tam, kad galima būtų dalyvauti kūriant ir dėgiant naujoves. Čia mes kalbame ne filosofiškai, o apie labai praktinius dalykus. Mes e, kūrėme skaitmeninę visuomenę ir galbūt e, vieną dieną iš esmės pasikeis net ir pats mūsų darbo ir gyvenimo pobūdis, kaip galima būtų įtraukti pilietinę visuomenę į visus šios procesus. Be abejo, mes, aš ketinu bendradarbiauti su profsąjungomis, joms, joms aiškinti visą mūsų darbą susijusiu su skaitmeninė darbo tvarkė. Darbuotojai labai glaudžiai susiję su skaitmeninė ekonomika, būtina juos šviesti. Praeitie, e, kai kalbėjome apie darbo saugą, tai ji buvo susijusi su e, saugiu elgesiu su mašinomis ir panašiais aparatais, bet kai kalbame apie saugumą darbe ateityje, tai turėtumėm nepamiršti ir saugaus interneto. Apie tai turėtumėm kalbėti ir su profsąjungomis. Dabar kitas jūsų klausimas Mes turime skatinti stambiųjų įmonių kūrimasi. Turėtumėm sukurti stambų pramonės sektorių, bet mums reikia ir mažų įmonių. Mums reikia ES turėti bent dvi, tris labai stambes e, įmonės, nes kitaip e, pasaulyje neturėsime jokio svorio. Čia kalbu apie informacinės technologijas ir uh, įvairią kompiuterinę įrangą. Pažiūrėkime, kokia yra JAF rinka, kokia yra rinka Azijoje, kokią gravitacinę jėgą tos rinkos turi, kokį svorį turi ten veikiančios įmonės. Aš manau, kad ir Europos Sąjungai reikia, kad išauktų bent keletas mūsų įmonių nes antraip kyla pavojus, kad e, verslą Europoje perims e, kitų šalių įmonių, įmonės. Dėl to mums reikėtų skatinti įmonės. Manau, kad tas startups projektas tam visai neprieštarauja, kaip tik e, ši mūsų ketinimą papildo. For... Dėkuoju toliau Timothy Kirkhop iš Piliečių laisvų ir teisų uh, komiteto. Pone Eisengerė, gal jūs galėtumėt paaiškinti, ką jūs ketinate daryti tam, kad užtikrintumėt, kad MVI galėtų uh, kurti inovacijas, nes to reikia tam, kad atsigautų mūsų ūkis ir tam, kad galėtume turėti patikimą duomenų apsaugos reglamentą. Ir taip pat norėčiau sugrįžti prie kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo. Mane labai neramina ES žiniatinklio ir tinklų ta, a, saugumas ir galim, a, grėsmė, kuri, a, galimų išpolių grėsmė. Ar jums netrodo, kad mes turėtume ne tik investuoti ES, bet ir galvoti apie glaudesnį bendradarbiavimą šiuo klausimu su savo pasauliniais partneriais? Dėkuoju, ponia Tingerė. Taip, viena vertus mums reikia aukštų tarptų, e, europinių standartų dėl e, domenų apsaugos, Bet antra vertus, mums reikia palaikyti dialogą su kitomis šalimis dėl globalių standartų, dėl domenų saugojimo, domenų perdavimo, domenų tvarkymo ir taip toliau. Jūs Pateikėte ir klausimą apie MVI. Tai buvo jūsų pirmasis klausimas. Aš noriu pasakyti štai ką. Informacinių technologijų sektorija iš tikrųjų šios įmonės turi labai daug galimybių. Dėl to įgyvendindami programą Horizontas 2020 mes turime siekti į procesą įtraukti ir MVI, ne vien tik tais didelės įmonės. Tai aiškiai nurodyta ir mūsų biudžeto įstatymė. Mums būtina parengti projektus skirtus KMI, e, MVI, atsiprašau, ir tuos projektus įgyvendinti. Taip pat turėtumėm motivuoti mažas įmonės tokiuose projektuose e, dalyvauti, joms reikia paskatų. Galbūt čia galėčiau paminėti galimybės gauti rizikos kapitalo iš bankų. Jeigu kažkokia tai įmonė ir bankrutuoja, tai neturėtų atgrasyti kitų. Reikėtų siekti pritraukti investicijas. Būtent IT sektorėje galima įgyvendinti labai daug idėjų, kai kurias galbūt iš jų galima įgyvendinti vėliau arba kiek kitą formą. Dar noriu paminėti ir klasikinę pramonę, pavyzdžiui, mašinų statybą. Čia mažos bei vidutinės įmonės gali visiškai pakeisti pasaulį. Dabar fabrikose e, didžiulės mašinas valdo skaitmeninės technologijos ir būtent tokias skaitmeninės technologijas gali gaminti ir MVI. Uh, thank you. And... Pirmininkė, ačiū. Ir dabar žodis e, ponui Michailui Teureriui. Herr Kommissar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jūs e, gana miglotai kalbėjote apie e, kompiuterinę debesiją. Gal jūs dar galite tarti keletą žodžių apie užkodavimo technologijas. Ar egzistuoja kažkokios europinės užkodavimo technologijos? Kitas klausimas susijęs su ES konkurencingumu. Komisaras Almūnija E, sakė, kad e, mūsų e, susiję šį savo atsakymą su Google. Galbūt mes turėtumėm siekti sukurti ir europinę paieško sistemą. Prisiminkime sėkmingą Boeing istoriją. Gal mes galime imtis kažkokių tai priemonių IT sektorijoje, kurios pagerintų ES konkurencingumą. Ačiū, mes jau turime europinių standartų dėl domenų saugos ir tie standartai yra labai aukšti. Mes turėtumėm siekti įgyvendinti tuos principus, kurie techniškai yra įmanomi. Tik taip mes galėsime išlikti globaliame pasaulyje. Toliau jūs kalbėjote apie Google atvejį. Reikėtų pagalvoti, ar šią, šią Google atvejį vertinti atskirai, ar prisiminti ir kitas panašias problemas. Galbūt reikėtų galvoti apie bendrą sprendimą arba kompromisą su Google. Mes dar vasario mėnesį pasiūlėme kompromisą. Su Google buvo ieškoma kompromiso. Ir Mes turėtume būti suinteresuoti tuo, kad e, internetinės paieškos sistemos būtų neutralios, kad e, jos neįtakotų įvairių pramonės sektorių. Toliau dėl tinklo neutralumo. Visiškai pritariu Europos parlamento narių pastaboms. Ir pritariu tam, kad būtina, jog komisijos pasiūlymas nebūtų susilpnintas taryboje, reikėtų rasti bendrą sprendimą. Komisija jau yra pateikusi pasiūlymą. Aš irgi dalyvavau jį priimant komisija priemė tą sprendimą vienbalsiai. Aš tikrai neneigiu, kad aš esu prisidėjęs prie to pasiūlymo. Dabar vyksta darybos taryboje. Galbūt reikėtų galvoti apie kompromisą tarp e, komisijos ir parlamento. Aš esu melai pasirengęs dalyvauti trišalėse darybose arba trilogė. Uh, Ačiū, ponė Otingeri, dabar žodis ponui Giovanni Toti. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš jau e, pasidžiaugiau jūsų atsakymais apie intelektinės nuosavybės teisės, bet noriu pasakyti štai ką. Interneto operatoriai e, irgi turi laikytis e, e, įvair, e, įvairovę ginančių teisės aktų, taip pat ir vartotojų ginančių teisės aktų. Kaip Jūs manate, ar čia dar reikia kažkokių tai papildomų priemonių? Dar noriu pasiteirauti, kokiais skaitmeniniais instrumentais turėtų vadovautis ES ir jos institucijos bendraudamas su piliečiais ir juos tenkdamas įglūdžiau įtraukti į visą demokratinį procesą. Ačiū. Jūs teiravotės, ar reikia reformuoti kai kurias teisės aktus dėl e, skaitmeninio pasaulio ateimo. Aš pritariu tam, kad taip, iš tikrųjų, reikia reformų. Reikia reformuoti ir autorinių teisių nuostatas. Kai kurios nuostatos dar buvo parengtos analoginio laikotarpio metais, bet neskaitmeninėje eroje mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kokie apsaugos mechanizmai dar yra veiksmingi, kurie ne ir turime atitinkamai reaguoti. Tam, kad mūsų vertintų rimtai, turime kurti tokius e, apsaugos mechanizmus, kurias iš tikrųjų būtų galima įgyvendinti ES ir kurie būtų patrauklus ir kitoms šalims. Ačiū. Dabar žodis ponė Evelin Gebhardt, Imko komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. E, jūs sakėte, kad jums visai patinka Europos parlamento nuomonė, bet aš dabar jau supratau, kad iš tikrųjų jūs nelabai rimtai mus vertinate, nors beje netoks buvo mano klausimas. Dėl internetinės priekybos vartotojai vis dažniau apsiperka internetu ir vis dažniau palieka savo pėtsaką, patys to net nežinodami. Jų duomenys yra renkami Ir iš tikrųjų ne visą laiką labai rimtai vertinamos asmens duomenų apsaugos taisyklės. Kaip jūs ketinate spręsti šią problemą? Jau susiformavo visa e, internetinės priekybos rinka. Yra netgi parduodama informacija apie vartotojų apsipirkimo internetu įpročius. Ar jūs ketinate kažkaip spręsti ir šią problemą? O jeigu taip, tai ką ketinate daryti? na, nekyla jokio klausimo. Jeigu kažkas internetu perka drabužius ar atostogų paketą, tai tokio žmogaus duomenys turėtų būti tvarkomi skaidriai ir jis turėtų būti informuomas apie tai, koks pavojus jam kyla. Aš manau, kad piliečiai turi teisė į tai, kad jų duomenis nebūtų saugomi ilgai ir tuo labiau, kad jie nebūtų parduodami. Jeigu e, pilietis kažką tai perka, jo užsakymas įvykdomas ir po to, kai jis yra įvykdomas, nebereikia toliau saugoti jų, jo domenų, tam nebėra jokio poreikio. Bet pilietis turi turėti galimybę susipažinti su tuo, kokie duomenys apie jį saugomi. Jis turi turėti teisę informaciją. Jeigu pilietis naučia, kad jo kažkokie tai duomenys galbūt saugomi, jis turėtų turėti teisę gauti informaciją apie tai, kokie tai duomenys, kam jie buvo perduoti. Tai yra esminis dalykas. Ir čia dar iškyla dar vienas klausimas dėl teisės ištrinti duomenis. Tai irgi yra labai svarbus dalykas. Pilietis turi teisę to prašyti. Gali būti ir e, taip, kad pilietis būtų pats suinteresuotas, kad duomenis apie jį būtų renkami. E, pavyzdžiui, e, tame prekybos centre, kuris apsipirkinėja, Gal jis irgi iš to turi kažkokios tai naudos. Turime į tai atsižvelgti. Galbūt duomenys apie jį renkami, bet jis iš to irgi turi kažkokios tai naudos apsipirkinėdamas kitą kartą. Bet aišku, viskas turi būti tvarkoma skaidriai ir jis turi teisę paprašyti, kad duomenys apie jį būtų ištrinti. Tu, e, ačiū. Dabar žodis poniai Sabin Verheyen. paskatasis komisijos narys, savo e, pareiškime, savo ketinimų laiškė jūs kalbate apie skaitmenę revoliuciją, e, vartotojų elgesį, kultūrinę įvairovę. Teigiate, kad svarbiau būti, e, kad svarbiau yra įsigilinti, nei viską daryti E, greitai. Kalbate apie būtinybę skatinti kūrybi, kūrybinės jėgas, kurti kūrybinį turinį ir tuo pat metu e, vis daugiau žmonių nori, vis daugiau žmonių nori prieigos prie turinio. Ar manote, kad autorių teisų apsaugos reforma pakeis e, šią situaciją, nes tai yra Gordijaus mazgas, kurį praeitie mm, ne, nesise, nesisekė perkirsti. Man atrodo, kad tas klausimas susijęs su, su dviem dalykais - su kultūriniais aspektais, bei taip pat su pramoninė pusė. Ačiū. Kultūra išliks ekonominė preke bei kultūros e, dalimi turime nepamiršti kultūrinės kokybės aspekto. Turinys e, kultūrinių e, kūrinių turinys turi būti svarbių prioritetų, nes e, tai, kas saugoma muziejose, yra svarbiausia kultūros dalis. Todėl e, kiti aspektai neturėtų užgošti kultūrios, kultūrinio e, turinio. Pavyzdžiui, mokytojai ir mokiniai turi turėti prieigą prie tokio turinio. Nereikėtų įvesti labai didelių um, mokesčių už autorių teisės, nes turi būti pusiausvyra. Reikia siekti ne tik autoriaus interesų užtikrinimo. Kultūra yra įprastinio kraštovaizdžio dalis, o e, švietimo, e, švietimo sektorius neturėtų atsidurti į, į per didelių mokesčių už kultūrinį, už kultūrinį turinį sieną. Mes norime sparčių rezultatų, tačiau turime užtikrinti, kad e, atskiros tos sistemos dalis viena kita atitiktų ir dėrėtų tarpusavyje. Pirmininkė toliau, ponas Josef Weidenholzer, Lybė komiteto vardu. Pone Oettingeri, jūs esate paskirtasis komisijos narys. Uh, būsite atsakingas už skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę. Ką ketinate daryti, kad užtikrintumėte, kad Europa visapusiškai išnaudotų interneto galimybes ir potencialą? Kaip užtikrinsite, kad e, inovacijos, neprieštarautų pagrindinių teisų apsaugų, kalbu apie asmens duomenis, privatumo apsaugą. Ir kalbant apie tai, ką manote apie pagrindinės teisės ir pramonės teisų apsaugą, strateginės partnerystės interneto valdymo srityje, taip pat bus priskirtos jums. Kaip užtikrinsite, kad Europos duomenų apsaugos standartai taptų pripažinti visame pasaulyje ir kad Europos jurisprudencija šioje srityje būtų e, vaidintų e, svarbių vaidmenį tarptautinėse sutartise sudaromose šiuo klausimu. Na, garantijų duoti negaliu, kad ir kaip labai stengčiausi, uh, sudary, sudarinėdami tarptautinės sutartis paprastai privalome įtikinti žmonės, kad reikia pasirašyti tą sutartį. Pavyzdžiui, deramės su JAV dėl domenų apsaugos, taip pat su Rusija. Tačiau reikia dviejų pusių tai sutarčiai. Aš galiu tik tai dirbti, siekti rezultato. Jūs, Europos parlamentas, vidinėte daug svarbesnį vaidmenį tokiais atvejais nei komisija. Aš galiu atlikti visą reikalinką darbą standartų srityje, tačiau teisės aktus tvirtinate jūs draugę su taryba. Mes turime užtikrinti, kad mūsų teikiami siūlymai yra rimti, paremti solidžią informaciją. Tačiau aš tikrai negaliu nieko garantuoti. Šiuo klausimu turėtumėte kalbėtis ne su manimi. Aš esu atsakingas už teikiamų pasiūlymų kokybę. Duomenų privatumas, duomenų apsauga, autorių teisų apsaugos įstatymas, visa tai e, paveiktas skaitmeninės revoliucijos, tačiau visko negalime daryti Europos lygmenių. Jei komisija išsikeli prioritetą, o taryba ir parlamentas nenori dalyvauti, siekiant tų prioritetų, tu tuomet mes visi pralaimėsime. Negal, manau, kad mes mums tikrai pasiseks, jei dirbsime drauge. Gerai. E, Dėkuoju pono Josingeriui. Toliau Andrėjas Švab iš Vidaus rinkos komiteto. Prašau. Dėkuoju pirmininkė. Pane komisijos vicepirmininkė, paskirtasis komisarė, po dviejų su pusę valandų mes galime konstatuoti, kad daug ką aptarėme, daug kalbėjome apie kitus penkerius metus. Kai jūs kalbėjote apie energetinių tinklų sujungimą, jūs kalbėjote, kad uh, Labai svarbu yra užtikrinti, kad e, taryba imtųsi taip pat veiksmų, kad jį paremtų jūsų pasiūlymus. Ir mes matome, kad tarp Prancūzijos ir Ispanijos vis nepavyksta išspręsti problemų. Kaip jūs e, e, pasiūlytumėt spręsti tas problemas? Kaip mes galėsime užtikrinti, kad visos 28 valstybės narės taryboje dežengtų kojo kojant tam, kad galima būtų realiai spręsti aktualiausias problemas? Panas Votingeris. Europos parlamento komisijos ir tarybos bendarbiavimas štai kas yra reikalinga. Mes galėtume nemažai staupyti, jei visos šios priemonės būtų europinės. Kitaip e, viskas kainuos e, brangiau, nebus jokių paskatų mūsų verslui toliau vystytis. Pažvelkite į BVP, pažvelkite į tai, kiek naujų darbo vietų e, yra sukurta. Pamatysite, kad visos analizės aiškiai rodo, kad bendradarbiaudami mes pasiekė, pasiekime geresnių rezultatų. Mes esame stipresni, o to reikia nori mūsų piliečiai. Antra. Šis klausimas dar nėra tarybos darbo tvarkėje. Ir aš e, pateiksiu tarybai aišku klausimą, ar valstybės narės nori turėti e, bendrą e, skaitmininę rinką ar ne. Per pasrusius ketverius metus aš nekartą dėrėjausi su tarybos nariais e, dėl energetikos politikos. Dar, dar turėsiu tęsti darybas spalio mėnesį ir tikiuosi, kad mano tas kolega, kuris mane pakeis, e, elgsis panašiai. Tai yra, darys, stengsis daryti spaudimą valstybių ir vyriausybių vadovams tam, kad mes galėtume stiprinti dialogą ir energetikos ir, e, klausimais ir skaitmininiais klausimais. Pone Daly. Ačiū, ponė pirmininkė. Girmesis e, e, paskirtasis komisarė. Pastaruoju metu mes e, sužinojome apie įvairius skandalus susijusius su internetu. Ir aš manau, kad mes turime atsižvelgti į mūsų piliečių nuogastavimus, ypač jeigu norime plėtoti elektroninę prekybą. Tam, kad galėtume atkurti piliečių pasitikėjimą, turime aiškiai pranešti jiems, kokios yra jų teisės, kaip jomis galime naudotis. Negalime tik tai e, nulatos e, didinti jiems tenkančią naštą. Ir dar vienas dalykas. Kaip jūs stengsitės užtikrinti, kad į ryšio, informacinės ryšio technologijas nebūtų žvelgiama kaip į grėsmę? Kaip stengsitės užtikrinti, kad jos būtų naudingos mūsų piliečiams? Ypač sveikatos srityje ir piliečių kontaktų srityje. Pone Atingeri, prašau. Dėkoju. Iš tikrųjų yra daug e, sričių, kuriuose skaitmeninis amžius atnešė nemažai privalumų. Tai yra ir sveikatos apsauga, ir saugumas, ir pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė. Todėl aš manau, kad pirmiausia reikia pasistengti viską įvertinti iš piliečių perspektyvos. Tai yra ne vien iš verslo perspektyvos, bet ir iš piliečių perspektyvos. Turėtume atsižvelgti į tai, ar žmonės gyvena nuo savam name, ar ne, kaip jie leidžia laisvalaikį. Pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad įdėgus naujas technologijas mes galėsime visiškai kitaip e, rinkti informaciją apie suvartojamą energiją e, namų ūkiuose ir tai gali iš esmės pakeisti žmonių gyvenimą. Bet nepamirškime, kad kartu visos tos naujosios technologijos susijusios ir su tam tikromis grėsmėmis ir mes galime arba tas grėsmės e, mažinti, mažinti galima riziką, ir kartu galime da, e, išnaudoti naujas atsiverinčias galimybės. Pastaruoju metu daug buvo kalbama apie asmenukės, e, e, žinomų žmonių asmenukės. Ir apie tai, kad jie vis, labai nori visą tą informaciją išplatina internete. Tai yra, atrodytų, kad tai yra da, toks labai nerimtas dalykas, bet a, nepamirškime, kad informacinės technologijos yra susijusi su kukas platesnėmis galimybėmis. Ačiū. Ačiū žodis Paskal Arimu, Imko komiteto vardu. Ačiū, gerbiamasis komisarė Oettingeri. Jūs pasakėte labai svarbų dalyką kai kalbėjote apie vidaus skaitmeninę rinką, sakėte, kad labai svarbu, jog piliečiai pasitikėtų informacijos technologijomis. Reglamentas numeris 910, priimtas šių metų pirmoje pusėje, turėtų užtikrinti didesnį piliečių pasitikėjimą e, elektroniniais sandoriais. Noriu paklausti jūsų, kaip rengėtės e, užtikrinti, kad valstybių narių institucijos uh, įdėktų elektroninių mokėjimų sistemas ir užtikrintų didesnį žmonių pasitikėjimą, kad, tos, kad ta sistema apriektų visą Europos Sąjungą. Jūs taip pat kalbėjote apie eksperimentinį projektą, skirtas suteikti galimybę piliečiams ir įmonėms bendrauti su komisija, uh, tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, dalyvaujant, teikiant paraiškas, e, dalyvauti konkursuose ir panašiais atvejais. Kaip rengėtės įtikinti piliečius labiau pasitikėti elektroninio mokėjimų sistemą? E, dirba vidaus rinkos paslaugų general, generalinis direktoratas ir jis dirba labai našiai. Jei norime Europos masto politikos šito, šioje skaitmeninėje srityje, turime uh, būti pirmieji, parodyti pavyzdį šioje srityje. Prieš maždaug pusmetį parlamente uh, pristačiau ataskaitą, kai, kiek mes pasistumėjome šioje srityje. Mes E, norime užsitikrinti duomenų perdavimo saugumą, e, sumažinti transporto išlaidas, nuveikti daugybę kitų dalykų. Norime taip pateikti patarimus, norime gebėti teikti patarimus vietos e, valdžios institucijoms ir padėti joms dėkti tą sistemą, norime sukurti reikalingą platformą. Ar valstybės gali bendrauti su mumis elektroninio ryšio priemonėmis, teikti e, paraškas dalyvauti konkursuose? Na, yra ir vienaip manančių, ir kitaip manančių. Manau, jog reikėtų panagrinėti, kokiais būdais palengvintumėme galim, bendravimą toms institucijoms su, mum, su mumis ir, ir ką rinka bendrai galėtų pasiūlyti. Kalbu, o kalbant apie duomenų apdarojimą ES viduje, tai tai turėtų būti elektroninės vyriausybės platformos projektas. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponui Ditmar Koster iš Teisės reikalų komiteto. Ačiū, gerbiamas komisarė Ettinger. Aš irgi norėčiau pateikti klausimą dėl autorinių teisių. Jūs jau sakėte, kad ateityje e, tam skirsite daug dėmesio, taigi turiu klausimą. Kaip Jūs ketinate užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp to, ką gali reglamentuoti rinka ir kokiuose sritise reikia daugiau e, teisės aktų? Uh, tam, kad būtų galima sukurti, skatinti ir e, užimtumą. Koks vaidmuo čia tektų ir ES pagrindinių laisvių ir teisių hartijai? Kaip galima vienu metu skatinti ir žodžio bei minties laisvę ir kultūrinę įvairovę? Ir antra, kaip Jūs norėtumėte užtikrinti, kad būtų užtikrinta uh, autorinių teisų apsauga ir kaip autoriai galėtų e, kreiptis į teismą, jeigu, pavyzdžiui, teisės būtų pažeidinėjamos, kaip būtų galima užtikrinti, kad jie gautų kažkokias kompensacijas. Ačiū. Kalbant apie autorinės teisės, čia reikia nepamiršti dviejų svarbiausių principų. Visų pirma, informacijos laisvė, galimybė naudotis informaciją. Uh, ir įvairiamis paslaugomis, tai yra piliečių teisė. Tačiau antra vertus egzistuoja ir teisė į intelektinę nuosavybę. Tas, kas, kuris kokią nors idėją įgyvendina, e, neturi likti be nieko. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvirą. Tai yra labai svarbi skaitminio pasaulio dimencija. Reikia rasti tam tikrą aukso viduriuką. Ir reikia pagalvoti apie tai, kokia dydžio atlygis turėtų būti mokamas autoriui. Bet socialinė prasme, e, piliečiams tai neturėtų būti pernelik didelis atlygis, tai turėtų būti prieinama kaina. Ketinu atlikti paskaičiavimus. Labai sąmoningai ketinu gilintis į šią temą, nes aš tikrai suprantu, kiek daug čia įvairių tikslų yra. Aš mielai Jums pateikčiau konkretesnį atsakymą ar po metų, ar po dviejų. Tikrai norėčiau subalansuoto pasiūlymo, kuriam pritartų įvairios susijusios pusės. Jūsų klausimai E, buvo labai skirtingi iš labai skirtingų stovyklų pusių. Dabar žodis poniai Monikai Holmeier iš Piliečių laisvų komiteto. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Viskas pasisuko 180 laipsnių kampu. E, buvo kalbėta apie domenų apsaugą, bet aš noriu diskusiją pasukti dar vieną linkme dėl baudžiamojo persekiojimo. Pavyzdžiui, jeigu e, baudžiamojo persekiojimo institucijos nori gauti informaciją apie pavoktas kredito korteles, pavyzdžiui, šimtas tūkstančių kredito kortelių buvo pavokta, pavoktos, ar baudžiamojo persekiojimo institucijos neturėtų šios informacijos kiek įmanoma greičiau perduoti bankams tam, kad e, jie kuo greičiau užblokuotų šias korteles. Ar vis dėlto baudžiamojo persekiojimo institucijos turėtų visų pirma kreiptis į visus tuos šimtą tūkstančių asmenų, kurių kortelės buvo kurių duomenys buvo pavokti ir visų pirma tuos asmenys reikėtų informuoti prieš informuojant banką. Ką jūs e, tokiu atveju darytumėte? Ir Pavyzdžiui, kaip Jūs manote, koks vaidmuo turėtų, galėtų tekti Google bylai? Na, Google byla tikrai labai sudėtinga, ji jau trunka kokius ketverius metus, bet jeigu ji atneš kažkokių tai teigiamų rezultatų, tai Google nusileis ir nusi, bus e, nusiteikusi ta įmonė ieškoti žymiai geresnio kompromiso negu kad vasario mėnesį arba nuo to nukentės. Jūsų paminėtas atvejis tikrai labai e, įdomus. Paprastai kredito kortelės turėtojas prieš jam pranešant jau žino, kad jisai yra praradęs informaciją. Jeigu kažkieno kredito kortelė yra e, pavogiama, tai turėtų būti kiek įmanoma greičiau e, užblokuota prieiga prie e, kliento sąskaitos. Policija turėtų kiek įmanoma greičiau susisiekti su banku ir užkirsti kelią lėšų pasisavinimui iš sąskaitos. Čia turėtų būti teikiama pirmenybė turto apsaugai, o ne privatos, privataus e, gyvenimo ar privačios sferos apsaugai. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Žodis ponui Gramatikakis. Ačiū pirmininkė. Pone paskirtasis komisijos nariai, jūs veikiausiai žinote, kad daugybė jaunų, talentingų žmonių gyvena Europoje Ir manau, kad tas jaunimas gali kurti inovacijų centrus ir kurti naujas darbo vietas. Ir taip mm, padaryti Europą vietą, iš kurios nebesinorėtų emigruoti svetur. Ir Noriu paklausti, kaip e, rengiatės paskatinti naujų e, įmonių kūrimą skaitmeninėje ekonomikoje, tokio pobūdžio įmonių kūrimą. Ir kaip e, gilinsime jaunimo įgūdžius visoje Europoje dirbti tokią skaitmeninę ekonomiką, nes tai yra absoliuti būtinybė šiame, šiomis dienomis. E, tokius, tokių įgūdžių reikėtų mokytis mokykloje. Dabar vaikai nuo mažumės labai greitai perpranta skaitmeninės technologijas ir labai greitai susigaudo, kaip e, veikti skaitmeninėje aplinkoje. Išmoksta to iš vyresnių brolių ir seserų arba kitų vaikų. Todėl turime pasirūpinti, kad, kad nuo pat mažumės e, visi įgytų tokias, tokius įgūdžius. Mm, pradedančiųjų įmonių, kurios kuriasi skaitmeninėje erdvėje, nauda yra didelė. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie automobilių pramonę ir kiek tyrimų e, atliekama šios, šioje pramonėje. Tai susijęs su e, pramonės augimu, darbo vietų kūrimu. Tačiau gali būti, kad tie tyrimai atliekami vienoje valstybėje, o e, naudą ir augimą užsitikrina tik tai saujelė valstybių. Todėl ypač svarbu, kad būtų daugiau tokių e, pradedančiųjų įmonių nes tai atvertų kelią augimui, darbo vietoms, neatsižvelgiant į valstybės narės, kurioje jos įsisteigė dydį. Reikalinga gera strategija, kuri e, skatintų jaunimą mąstyti apie galimybės uh, skaitmaninėme amžiuje. Pavyzdžiui, galima imtis nedidelio mokslinių tyrimų projekto. E, Rizikos kapitalas turėtų būti nesunkiai prieinamas, taip pat e, investicijų bankai turėtų siūlyti savo paslaugas. Manau, kad reiktų sukurti Europos pradedančiųjų įmonių tinklą. Manau, kad toks Europos tinklas būtų labai naudingas. Jo nariai galėtų mokytis vieni iš kitų, perimti patirtį ir taip e, atsiverti partneriams kitose šalise. Last... Uh, Dėkuoju. Ir dabar paskutinis mūsų parlamentaras, kuris užduos klausimą, tai yra Pavel Svoboda iš Teisės reikalų komiteto. Ačiū, ponio pirmininkė. Gerbiamasis e, paskirtasis komisijos nary, labas vakaras. Jūs būsite atsakingas už e, autorių teisės. Aš perskačiau komisijos komunikatą tarybai ir Europos parlamentui ir šiame komunikate labai aiškiai yra pabrėžta, kad Autorių teisės gali padėti mums išvengti o, komercinių piknaudžiavimų. Tenai komunikate nekalbama apie nekomercinį piknaudžiavimą ar netinkamą e, naudojimą intelektinės nusavybės. Ar jūs pasitikite tais nekomerciniais naudotojais ar, e, ir naudojimu, ar tai tiesiog netyčiai vyko? Zwischen Ačiū. Aš manau, kad reikia išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp intelektinės nusavybės teisų gynimo ir piliečio galimybę pasinaudoti įvairiamis kultūros vertybėmis. Svarbu rasti tinkamą dimensiją. Taip, reikia užtikrinti intelektinės nusavybės teisų gynimą, bet tuo pat metu užtikrinti ir galimybę visiems turėti prieigą prie kultūrinių vertybių socialinė ir ekonominė prasme. Gali būti, aišku, tokiu atveju, kai vyksta kažkokio kūrinio vagystė. Arba kad tretieji asmenys, kurie neturi intelektinės nusavybės teisų, tuo kūriniu piktnaudžiauja. Tai yra tikrai baisus atvejai. Be abejo, pilietis e, yra suinteresuotas kiek įmanoma pigiau e, gauti e, galimybę pasinaudoti kažkokio, kažkokio tai kūrinio. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą ir bet kokią atveju reikėtų užkirsti kelią ir tiems asmenims piknaudžiauti intelektinės nusavybės teisėms. Ačiū paskirtajam komisarui. Man atrodo, kad dirbame pagal laiko grafiką iš viso pasisakė 45 nariai, e, diskusija baigėsi nurodytų laiku, buvo pateikta daug svarbių klausimų, įvyko įdomi diskusija. Labai ačiū ponui Ettinger už visus atsakymus. Aš tikiuosi, kad dabar tikrai situacija žymiai labiau paaiškėjo, Na, o dabar norėčiau paprašyti pono Ettinger išsakyti baigiamasias pastabas. Jums skiriamos penkios minutės, prašom.